So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Sitzung unseres Ausschusses. Labadiena, kolegos. Norėčiau šiltai pasveikinti jūs susirinkusius į mūsų komiteto posėdį. Dabar yra kaip tik tai įpusėjęs mūsų kadencija, o Strasbūrė praeitą savaitę išsirinkome naują parlamento vadovybę. Šiandieną mūsų yra steigiamasis posėdis, įvairių komitetų steigiamasis posėdis, tai Envi vienas iš tų komitetų taip pat tokį posėdį e, rengia. 2009, metų, 2009 metais pirmininkas Įvyko susitikimas, kad perims vadovavimą ponas Grotė. Taip dabar bus ir padaryta. Labai buvo įdomus šitie du su pusę metų, kurie praėjo nuo 2009 metų, nepaisant ekonominės ir finansinės krizės, manau, kad mūsų komitetas galėjo atlikti labai nemažai. Komitetas galėjo e, labai nemažai teisės aktų e, išleisti, dabar jau gavote pusės kadencijos ataskaitą ir ko gero mes esame tas komitetas, kuris atliko daugiausia darbo e, tose srityse, kurios yra susiję tiesiogiai su piliečiais. E, ir aplinkos sauga, ir piliečiai, ir maisto produktai, ir panašiai. Taigi ačiū visiems labai kurie pradėjo, padėjo mums įgyvendinti tą programą ir įgyvendinti jas e, sėkmingai. Dėkoju pakaitiniams nariams, taip pat norėčiau padėkoti pranešėjams iš įvairių komitetų, kuriems teko labai nemaža darbo dalis. Taip pat norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams. Jie labai nemažą indėlį įneša į pranešimų rengimą, kad galėtume balsuoti už tuos pranešimus. Taip pat norėčiau sekretoriatams padėkoti. Nes e, sekretoriatai tiesiog unikalų labai didelio kruopštumo ir tikslumo darbą atlieka e, ir parengė viską balsavimams. Taip pat norėčiau padėkoti visiems sekretoriato e, e, darbuotojams, savo biuro darbuotojams. Ir manau, kad tikrai galime didžiuotis tuo darbu, kurį atlikome per pirmąją savo kadencijos pusę. Toliau tęsime lygiai taip toliau ir toliau dirbsime taip pat energingai daug dalykų dar nėra išspręstų, daug iššūkių netremtų lieka įvairiose srityse. Taigi tiek trumpai. Mm, labai labai visiems dėkoju ir jau turėjau progos paminėti, kad buvo padarytas susitarimas e, Matės Krodo antrame, antroje pusėje aplinkos ir dabar norėčiau Jums pasiūlyti štai ką. reikia, kad 18 narių reikia surinkti 18 narių parašus, todėl kreipiuosi į Jūs. Ar Jūs palankiai vertintumėte pirmininko rotavimą? Ačiū e, Jolaininai už du su pusę tokių įdomių jūsų pirmininkavimo metų ir tai tikrai įdomu buvo visoms. E, frakcijoms, partijoms iš komiteto tiek daug pasiūlymų, kiek būtumėm pageidavę, negavome, tačiau šiaip ar taip e, laikotarpis įdomius ir mes galėjome pasistumti į priekį. E, socialdemokratų sprendimas buvo dėl keitimo, aš norėčiau pas, pasiūlyti, kad Matijas Rodė tave pakeistų ir taip pat norėčiau dar ir tau padėkoti asmeniškai labai labai už tavo darbą. Labai ačiū, Linda. The nomination of Matthias Grote as chair of this committee. I've worked with Matthias. Norėčiau paremti kolegos Grote skirimą į pirmininko postą, nes jis yra mūsų komiteto narys, ilgus metus dirbęs prie aplinkosaugos klausimus, yra atlikęs didelį darbą ir esu stiknusi, kad jis bus puikus komiteto pirmininkas. Norėčiau taip pat pasinauti progą patiekoti tau, gerbiamas Džiau, nes sėkmingai pirmininkavai dviejų su pusę metų, Mes dirbome prie įvairiausių klausimų tuos du su pusę metų. Buvo pateikta 20 pasiūlymų ir procedūrų. Tos procedūros buvo sėkmingai užbaigtos. Na, nenorėčiau čia kalbėti apie techninį įvairių pakeitimų pobūdį ir panašiai. Tačiau aš manau, kad grįžti į mūsų komitetą ir galim pasidžiaugti, kad primėm tokius teisės aktus pasidžiaugti tokiais aktais, kurie turėjo poveikį kasdieniam žmonių gyvenimui, jų sveikatą, jų aplinką ir taip toliau ir panašiai. Taigi, e, dėl maisto informacijos, dėl e, žymėjimo produktų etiketėmis, kad vartotojams būtų viskas aišku. Aš manau, kad jūs tikrai uh, E, pasiekėte daug dirbdamas šiame komitete, nešė didžiulį indėlį į visą tai. Ir visi kolegos tai matė visus dviejus su pusę metų. Taigi savo ir kolegų vardu dėkoju už tai, ką pavyko nuveikti, už jūsų primtus sprendimus piliečių labui. Dėkoju. Ja, vielen Dank. Äh, die Arbeit geht. Dėkoju taigi dar patesime toliau. Matijas Grote buvo kandidatūra pasiūlyta, ar norėtumėte paprašyti, kad būtų balsuojama slaptų balsavimu, ar nor, galima balsuoti viešai? Niekas nenori paprašyti, kad būtų balsuojama slaptai. Taigi, Matijas Ar galėtum tuoj pat užimti savo, savo derančią vietą ir savo, savo, savo pareigas pradėti eiti? Das ist Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, als erstes möchte ich. Brangus kolegos, pirmiausia norėčiau padėkoti ponui Jūlainen už tuos du su pusę metų darbo mūsų komitete. Galėčiau pažadėti jums, kad lygiai taip pat energingai e, vystysime klimato, energi, e, aplinkosaugos ir visų kitų mūsų komiteto sričių darbą. Taigi negaiškime laiko, pradėkime tuoj pat darbą. Pirmiausia, norėčiau, kad pateiktumėte pasiūlymų pirmajam, e, kas e, turė, galėtų užimti vicepirmininko vietą. Chris Davis. Uh, Taip suprantu, kad paskutinė posėdžio dalis prasidės tik be 15.4, tai mums netiek daug ir laiko yra. Na, ankstesnis pirmininkas e, išgėrė kavos prieš palikdamas savo kėdę. Mm, na, galvoju, ar pirmininkams tiekime geresnė kava nei mums visiems. Jūs, e, jūsų kandidatūra buvo patvirtinta pritariant balsu. Turiu pasakyti dabar, kad e, ankstesnis buvęs pirmininkas tikrai dirbo taip entuziastingai kad bus sunku jam prilygti. Nežinau, ar plosime jums, jums baigiant kadenciją. Tikėkime, kad taip ir bus. Aš e, norėčiau pono Gebrandę pasiūlyti pirmojo vicepirmininko kandidatūrą. Taigi gavome vieną pasiūlymą. Ar dar kas nors norėtų pateikti pasiūlymą vicepirmininkui pirmąjį, dėl vicepirmininko pirmojo? Ne tai tuomet galime balsuoti. Kas pritarė tam pasiūlymui? Dėkoju ir sveikinu poną Garbrandy. Sveikinu Dann kommen wir zur dritten Position, dem zweiten Stellvertreter. Toliau antrojo vicepirmininko pareigos, ką siūlytumėte? Merci, Ačiū, pirmininkė. Mm, du tokie išankstiniai pasiūlymai. Norėčiau pasveikinti iš pradžių, kad pradėjote eiti šias e, funkcijas. Nuo žaliųjų taip pat norėčiau padėkoti jų Ainenui. Labai šiltai norėčiau jam padėkoti už e, tai, kad buvo toks atviras, besdamas dialogą ir už tai, kad taip nuoširdžiai domėjosi aplinkosaugos ir sanitariniais iššūkiais mm, tekusiais pirmin, e, kadencijos pradžioje. E, ir prisidėjus prie mūsų komiteto e, darbo taip konstruktyviai bei ambicingai. Iš tiesų labai daug dar e, girdėjome kalbėti, kalbant ir dar girdėsime apie 2012 metų Rio susitikimą ir dabar jau yra pripažįstama, kad parlamento pozicija labai ambicinga, galbūt netgi pati ambicingiausia šiam ketvirtajam viršūnių, planetos viršūnių susitikimui aplinkosaugos klausimais. Taigi sveikinu ir tikiuosi, kad ir toliau tokiamis pačiamis sąlygomis bei su tokiu pačiu užsidegimu dirbsime. Ši, d, anks, e, dabartiniams vadovams norėčiau pasiūlyti, kad ir toliau Kalšiter nuo žaliųjų e, eitų tas pačias pareigas. Ja, gibt es weitere Vorschläge? Ar yra dar pasiūlymų? Atrodo, kad ne. Karl Schlitter šiandieną negalėjo dalyvauti posėdėje, tačiau žinau, kad jis duoda savo pritarimą šioms pareigoms užimti. Tie, kurie pritarė pasiūlymui, paplokite. Glückwunsch an Karl Schlüter zur Wahl als zweiten Vorsitzenden. Taigi, Karl Schlüter yra antrasis vicepirmininkas. Dabar pereiname prie trečiosios pozicijos. Peter Lyze nuo EPP siūlau jį keisti. Kolega Sonik e, ir, bet, ir, siūlo Januš Ada E, kolega jau buvo informuotas apie tai, e, kas čia vyksta. Jis Vengrijos parlamente pažadėjo rūpintis vandens direktyvą. Taigi siūlome jį į trečiojo vicepirmininko postą. Ar daugiau pasiūlymų yra? Atrodo, kad ne. Tai tuo met pritarėme tam pasiūlymui ir jeigu sutinkate, kad jis eitų trečiojo vicepirmininko pareigas, paplokite. Jutta Haug bittet um das Wort. Ja. Norėtų pasisakyti Jutta Haug. Taigi dabar jau vadovybė išrinkta. Ne visai, ne visai. Na, tikrai? Na kągi, palauksiu. Pasisakysiu šiek tiek vėliau. dar ne visai išrinkta vadovybė ir tam, kad galėtumėm dirbti, turi būti išrinktas ketvirtasis vicepirmininkas ir siūlau negėmen. Norėčiau, pa, norėčiau pasiūlyti Jurgenseno kandidatūrą, mes jį jau gerai pažįstame, žinome jo darbą kovos su klimato kaita srityje, taigi siūlome šią kandidatūrą. Evan, gibt es weitere Vorschläge? Labai ačiū. Ar dar yra pasiūlymų? Pasiūlymų nėra. Tuomet balsuojame plojimais. Ir sveikinu kolegą, kuris šiandieną negalėjo dalyvauti posėdėje, tačiau perdavė mums, kad sutinka užimti šias pareigas sutinka kelti savo kandidatūrą. Taigi jau turime pilną biurą. Išklausiau, ką sakė įvairūs kolegos iš įvairių frakcijų ir dabar pabandysiu veikti būtent taip, kaip jūs tikitės, kad aš veikčiau. E, žodis jų tai hauk. Labai ačiū už suteiktą žodį. Norėčiau pasveikinti visus, kurie buvo išrinkti, kurie buvo pasiūlyti ir kurie buvo išrinkti. E, ypatingai norėčiau pasveikinti mūsų naująjį pirmininką. Kai pažvelgiame į mūsų komiteto biurus, tai matome, kad tiesiog akis bado moterų nebuvimas biuras nieko dėtas dėl to, aš, bet šiaip galvočiau, kad Matijas Štyter galėtų kartas nuo karto pakviesti ir moterų dalyvauti šiame nelengvame darbe, kad viskas būtų šiek tiek subalansuočiau. E, suprantu kritiką ir priimu ją. Pabandysime moteris padaryti labiau matomas. Ponas pirmininkė, norėčiau prisijungti prie jų tos kritikos. Ne koordinatoriai, o frakcijos teikia pasiūlymus. Sakykime, socialdemokratai į biurą galbūt galėtų pasiūlyti, net nežinau, reikėtų dar pasižiūrėti, kaip toje situacijoje veikti, bet kiekviena iš frakcijų turėtų savo kaltės dalį prisimti. Na, tikriausiai dabar būtų pats metas nusifotografuoti, paprašyti visų kolegų išsirikiuoti labai gražiai ir nusifotografuoti kartu atminčiai. prieš pakilą, kaip sako fotografas, kaip jis patarė, reikia mums visiems išsirikiuoti. So, dann können wir weiter fortfahren. Wir sind noch bei Tagesordnungspunkt. Na kągi, tęskime darbą, kolegos. Pereikime prie pirmojo darbo tvarkės klausimo, tai yra darbo tvarkės tvirtinimas. Jūs gavote darbo tvarkę, ar yra pastabų, e, regisi, ne, pastabų siūlymų nėra, tad galime pereiti prie antrojo darbo tvarkės klausimo. Norėčiau pasakyti, kad į estų ir latvių kalbą posėdis nėra verčiamas. Ir norėčiau pasakyti, kad sausio 25 dieną čia e, rinksimės posėdžiui 15 valandą. Kalbėsime apie žemės naudmenų panaudojimą, apie biokūrą, apie uh, apie šiltnamio efektą sukeliančias dujas sausio 25 dieną 15 valandą, kaip jau sakiau, čia pat šioje salėje. 4Q2 toks yra salės numeris. Ir dabar pereikime prie trečio darbo tvarkės klausimo. Šeštosios bendrijos aplinkos veiksmų programos persvarstymas ir septintosios bendrijos aplinkos veiksmų programos prioritetų nustatymas. Mūsų pranešėjas šiuo klausimu yra kolega Jolainin. Jis, kitaip tariant, ir toliau sunkiai dirba mūsų komitete. Tad suteikiu jam žodį pranešimui pristatyti, o paskui išklausysime šešėlinių pranešėjų. Jo laidin. Ačiū, ponė pirmininkė. Jau 30 metų matome rengiamas veiksmų programas aplinkos saugos rytėje, tai yra naudingos priemonės siekiant gerinti mūsų aplinką. Ten kalbama apie kitų apie pačias įvairiausias priemonės. Šeštoji programa baigėsi 12 metų Liepos mėnesį, o tai reiškia, kad, kad tuo met reikia jau turėti kažkokį tasą tos programos. Komisija ilgą laiką E, abejoju, ar bus kita veiksmų programa, kuri prates šeštąją ar ne. Aplinkosaugos rytyje buvo siūloma visai lė priemonių, mūsų komitetas taip pat iškėlė eilę iniciatyvų, prisimenu klausimus, kuriuos teikime komisarui Patočnikui, klausime, ar bus septintoji veiksmų programa, ar tokios nebus. Paskui susirinko ministrai į savo tarybą ir buvo sutarta galiausiai parengti ir septintąją programą. Tad nebebuvo ko gaišti ir mes štai dabar e, balandžio mėnesį jau norime, kad programa būtų galtinai patvirtinta. Pirmininkaujantį Daniją e, surenks neformalų ministrų posėdį balandžio mėnesio pabaigoje, birželį taryba pateiks savo išvadas ir tikėsime, kad antrą pusmetį komisijos iniciatyva galiausiai atsidurs ant stalo. Įgavusi teisės akto formą. Septintoji veiksmų programa taip pat bus teisės aktas, kitaip tariant, bendro sprendimo procedūros būdu mes turėsime galimybę tiksliau ir detaliau pateikti savo poziciją. Pranešėjas parengė keturių puslapių pranešimą, nedaug kitaip tariant. Jeigu pastebėjote, mano pranešime kalbam apie keletą prioritetų ateičiai. Aš nemaniau, kad reikėjo analizuoti šeštąją veiksmų programą, nes pakeitimai dar įmanomi. Aš labiau orientavau savo veiksmus į ateitį. Pasiūliau tris dalykus, kurių svarbiausias yra įgyvendinimas, integravimas ir tarptautinė dimensija. Mes surengėme darbo susitikimą sausio 12 dieną. Ir po to susitikimo galbūt pridėsiu ketvirtą punktą, kuris mano galva yra svarbus, tai yra informavimas. Tai yra tas teisės aktų paketas, į kurį reikės atsižvelgti, jeigu norime siekti labiau ekologiškos ES politikos. Taigi įgyvendinimas, įdėgymas yra svarbus dalykai, nes turime ES visai nemažai teisės aktų e, susijusių su aplinkosauga. Mes žinome, kad trūksta tų teisės aktų įgyvendinimų. Labai trūksta to, nes e, teisės aktų įgyvendinimas yra prastas dėl daugelio priežasčių. Taigi skatiname Europos komisiją sustiprinti teisės aktų įgyvendinimą. Reikėtų numatyti naujas priemonės, padidinti pajėgumus, e, kurių tikslas būtų kontroliuoti, kaip įgyvendinami aplinkosaugos teisės aktai. Reikėtų taip pat priimti ir imtis įgyvendinti direktyvą dėl uh, E, teisės aktų gyventinimo aplinkosaugos rytyje. Turime pasirinkti vienodus metodus vertinimui 27 šalyse susijusių su aplinkosaugos teisės aktų gyvenimo priežiūra. Tai, ko gero, yra tie dalykai, kurie galbūt netokie patrauklus kaip nauji teisės aktai, bet jeigu senieji nebus tinkamai gyveninti, tai nepastartaus niekam, nei gyventojų sveikatai, nei aplinkosaugai galiausiai. Galiausiai aplikosvos politikų integravimas į visas ES politikas. Apie tai buvo kalbėta ne kartą. Reikėtų, kad septintojoje veiksmų programoje pagaliau e, šią kryptim būtų pasistumėta dar labiau. Veiksmų programa turi būti sintezė visų gairių, strategijų ir kitų dalykų, kuriuos jau buvome parengę ir prieėmę. Ir reikėtų, kad atsirastų bendra vizija. Vizija, kuri rodytų, kur ES nori uh, žengti, kokią kryptį pasirinkti. Mes žinome, kad kol kas mūsų poveikis aplinka yra neigiamas ir turėtume spręsti, kaip jį sumažinti. Reikėtų, kad mūsų poveikis aplinkai pagaliau iš neigiamo taptų teigiamu. Reikėtų didesnio energetikos efektyvumo, didesnio išteklių efektyvumo visuomenėje, ekonomikoje, reikėtų mažinti CO2 išmetalus. Visa tai yra tie dalykai, prie kurių dar reikės dirbti ir juos reikės užfiksuoti septintojoje veiksmų programoje. Tačiau tai neturėtų likti tik tai uh, E, raštais. Reikėtų, kad atsirastų konkretus tikslai, kad būtų numatyta tos veiksmų programos trukmė ir ji turėtų siekti 2020 metus. Maničiau, kad turėtume numatyti tam tikras gairias, tam tikrus um, orientyrus, kad galėtume numatyti tikslus iki amžiaus vidurio, 2050 metų. Reikėtų teikti pagalbą tiems dalykams, kur, kuriems ji yra reikalinga. Taigi turėtų būti numatytos subsidijos, kurios turėtų būti naudingos aplinkai ir nustoti reikėtų subsidijuoti tuos dalykus, kurie aplinkai naudos neteikia jokios. Na e, ir kalbant apie bendrai vidaus produktą, turėtume paminėti tai, kad Labai svarbu yra nežvelgti tik į patį BVP grinai, bet reikėtų pasakyti, kad neveikimas mažina BVP. Ketvirtas dalykas - integravimas. Čia pilietinė visuomenė turi vaidinti ypatingai didelį vaidmenį. Galimybė kreiptis į teismą taip pat turi būti numatyta reikalui esant. Orhuso konvencija iki šiol nebuvo tinkamai įgyvendinta. Buvo primtas direktyvos projektas ir reikėtų daugiau spaudimo tam, kad pagaliau šis e, tekstas teisės e, akto tekstas būtų tinkamai įgyvendinamas. Reikėtų taip pat paminėti tai, kad ES aplinkos saugos politikos aspektai traukiami visas ES politikas. Tai taip pat turėtų būti įtraukta ir į ES užsienio politikos tikslus, į prekybos politikos rytus, tai yra, sriti, tikslus, tai yra labai platis rytis. Ir mūsų komitetas ir Europos parlamentas apskritai turėtų siekti, kad būtų užtikrintas tam tikras nuoseklumas e, tarp užsienio politikos ir aplinkosaugos politikos. Galiausiai ES turėtų būti pavyzdys, na, jeigu ne visam pasauliui, bet daugeliu tų, kurie e, galėtų sekti mūsų pavyzdžių. Mes esame pramonės požiūrių išsivystęs regionas, mes turime stengtis e, ištaisyti tai, kur buvo padarytos klaidos. Mes dalyvaujame e, jungtinių tautų e, konferencijose ir renginiuose ten, mes esame pavyzdys. Taigi tą pavyzdinį vaidmenį ES turi vaidinti ir toliau, nepaisant to, kad mūsų purto ekonomikos krizė, kad e, turime didžiulių problemų. Aš džiaugiuosi e, girdėdama savo kolegų pasisakymus šiuo klausimu. Na, pakeitimams pateikti laikas, kas yra ribotas. Šią savaitę, man atrodo, yra galutinis terminas. Tačiau džiaugiuosi iš karto, galėtumės kolegoms pasakyti, kad, e, kad, kad laukiu pakeitimų. Gaston Franko, ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu. Sveikinu jūs išrinktą į, į šį postą. Aš taip pat norėčiau prisidėti prie kolegų padėkos žodžių E, jo Lainenui pirmininkavusiam iki šiol mūsų komitetui. Jo dėka mes nuveikėme tikrai nemažai iki šiol. Noriu taip pat pasveikinti mūsų pranešėją, parengusi puikų pranešimų projektą, tai yra aiškus, e, konceptualus dokumentas. Tai nebuvo lengva atlikti. Čia taip pat, e, be kita ko, kalbama apie prioritetus, kurias reikėtų remtis formuojant ES aplinkos saugos politiką artimiausiams dešimtmečiams ir dar toliau. Dėkuoju už jūsų išmintingą bendradarbiavimą su kitų frakcijų ir, ir, ir komitetų pranešėjais. Nepaisant e, prioritėtų susijusių su resursų e, efektyvimu, mes turime turėti bendrą viziją, bendras ambicijas susijusias su planetos aplinkos apsaugo. Turime išsikelti tikslus 2020 metams. Nauja e, veiksmų programa tuo būdu bus tikrai naudinga priemonė. Džiaugiuosi tuo, kad Europos komisija galiausiai taip pat nusprendė žengti šią linkmę, nors iš pradžių šiek tiek trypčiojo vietoje. Taigi, tas dokumentas suteiks daugiau e, numatomumo e, nacionalinėms ir vietinėms administracijoms. Tai daug ko paaiškins situaciją piliečiams ir investuotojams, kad jie galėtų pasirinkti, kur nori investuoti. Tai bus bendras signalas, bendras politinis signalas kurį siunčia ES likusiam pasauliui. Jis turėtų prisidėti prie tarptautinės aplinkosaugos valdysenos kūrimo. E, tai turėtų apimti daugiau negu tik finansinį solidarumą. Turime iš trečiųjų šalių pasiekti, kad jos taip pat kaip ir mes prisimtų ir tinkamus įsipareigojimus mūsų aptariamoje srityje. Turime numatyti bendrus metodus, kurie padėtų tinkamai analizuoti aplinkosaugos reikalus ir padėtų tinkamai įvertinti gamtos kapitalą. Ir aš manau, kad tai, apie ką kalbam dokumente, ir yra mūsų prioritetai. Kaip jūs matėte iš panešimo projektą, yra svarbiausia užtikrinti nuoseklumą tarp egzistuojančių teisės aktų ir visų ES strategijų aplinkosaugos rytyje. Pavyzdžiui, miškų strategiją turime ją prisiminti. Uh, Tačiau e, egzistuoja ir kitų sektorių politikų, kurios yra susijusios su aplinkosaugos politika, pavyzdžiui, žemės ūkio, e, žuvininkystės, e, inovacijų, transporto, regioninio vystimosi, teritorinio prūpinimo, landšafto tvarkymo ir visai lė kitų strategijų. Taigi aplinkosaugo nebeturi būti ta nelaiminga, neturtinga giminaitė. Tai turi būti vienas iš mūsų prioritetų. Svarbu surasti bendrus sąveikos taškus tarp egzistuojančių e, finansinių strategijų. Strategijos Europa ES 2020 turime taip pat rasti naujų finansavimo šaltinių. Pavyzdžiui, galbūt galima uh, už ekosistemų panaudojimą imti tam tikrą mokestį. Gal, reikėtų taikyti taip pat abipusiškumo principą. Aš čia Nemanau, kad e, aplinkosaugos politika turėtų pakengti ko nors ekonomikos politikai. Priešingai, reikėtų investuoti taip, kad būsimos kartos būtų apsaugotos, kad būtų atrasti nauji augimo šaltiniai. Pone pirmininkė, pritariu naujajam prioritetų sąrašui, jūs septintai veiksmų programai numatėte tuos prioritetus ir sakėte, kad reikia atsižvelgti į klimato kaitos padiktuotus prioritetus, į gamtos įvairovę, į tinkamą išteklių naudojimą. Aš savo pakeitimuose, kuriuos teiksiu, kalbėsiu labiau apie atliekų tvarkymą ir jų perdirbimą, nes yra būtina tingiamiau naudoti taip pat ir miškus bei vandenį, tu, šiuos išteklius. E, Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad turi būti bendras sąlyčio taškas tarp ankstesnės veiksmų programos ir dabar. Aplinkos sauga ir sveikata turi būti taip pat tos rytis, kurios turi būti tarpusavį susijėtos. Dar vienas prioritetas, kurį reikėtų labiau pabrėžti, mano supratimu, yra gamyba ir vartojimas. Tvari gamyba, tvarus vartojimas. Tam reikėtų turėti reikiamą koncepciją didesnė atsakomybė turėtų prisimimti gamintojas, būtų turi būti pateika, pateikiama tinkama informacija apie produkto ekologiškumą, kad vartotojas galėtų tinkamai pasirinkti ir žinoti, jeigu jo pasirinkimas buvo blogas. Iš jūsų pranešimo projekto e, du dalykai man kelia problemą. Aštuntoje dalyje štai yra kalbama apie vienintelį ir privalomą tikslą energetikos efektyvumo srityje. Čia pritarti negaliu labiau pasisakyčiau už sektorinį ir lankstesnį požiūrį. 29 dalis dėl direktyvos susijusios su galimybė pasinaudoti teismais aplinkosaugus ir tie tikslas pagirtinas, tačiau tai neturi trukdyti tinkamam administravimui, tai neturi paminti valstybių teisių šioje srityje. Kai dėl e, čia Arhuso konvencija, mums, Orhuso konvencija mums turėtų rūpėti labiausiai. Taigi, manyčiau, kad turimi teisės aktai turi būti tinkamai įgyvendinti. Per nelik dažnai e, tam trukdo politinės valios stygius. Daugiau negu 23 procentai pažeidimų e, Europos Sąjungos, aplinkos, e, e, Europos Sąjungos teisės aktų yra susijęs su aplinkosauga. Reikėtų, kad aplinkosaugos teisės aktai būtų aiškesni, stabilesni, reikėtų, kad viešoji politika būtų aiškiau suformuluota. Turime investuoti ten, kur laukiame geriausių rezultatų. Turime skatinti tinkamus veiksmus vietose. Kaip jūs sakote, labai svarbu užtikrinti, kad būtų tinkamai kontroliuojamas teisės aktų gyvendinimas. Stiprinkime vietos administracijas ir įtraukime vietos struktūras e, į aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimą ir jų priežiūrą. Tai yra būtinas dalykas, norint užtikrinti tinkamą aplinkos saugos valdysiną. Dėkoju už dėmesį. Ačiū. Toliau Jangė Brandi. Ačiū, pasinaudomas progą ne vien pasveikinsiu mūsų naująjį pirmininką, bet taip pat padėkosiu komitetui už parodytą pasitikėjimą ir už tai, kad išrinko mane vicepirmininku. Septintoji aplinkos veiksmų programa. Turime keletą minučių šiai diskusijai, to tikrai nepakaks aptarti tvarumo ir aplinkosaugos viziją. Taigi aš kalbėsiu tik apie keletą svarbiausių dalykų. Pirmiausia, ačiū Džio už puikiai atliktą darbą prieš porą savaičių Buvo surinktas labai sėkmingas seminaras ir aš manau, matau, kad e, pora išvadų šio e, renginio atsispindi jūsų tekste. Manau, kad turime tikrai gerą pagrindą tolesniam darbui. Norėčiau akcentuoti porą dalykų. Aš manau, kad aplinkos veiksmų programa yra skirta ne vien aplinkai, bet yra susijusi ir su ekonomika. Tvarumas ko gero tampa lemiamu veiksniu konkurencijos prasme. Taigi yra svarių ekonominių priežasčių užtikrinti tvarumą, veiksmingą išteklių naudojimą, nes žinome, kad brangsta ištekliai, taigi akivaizdu, kad ES turi didinti išteklių naudojimo veiksmingumą. Norėčiau akcentuoti keletą dalykų, kurie jau atsispindi pranešime. Pirmiausia, trūkumai įgyvendinant teisės aktus ir seminaro metu aš sakiau, kad e, jeigu eiliniai ES piliečiai laikytųsi valstybės įstatymų taip, kai valstybės narės laikosi ES teisės aktų, tai tie piliečiai labai daug laiko praleistų kalėjime. Iš tikrųjų, ES teisės aktai neįgyvendinami taip, kaip jie turėtų būti įgyvendinami ir tai ypač pasakytina apie aplinkos teisės aktus. Taigi, reikėtų užtikrinti teisės aktų vykdymą. Tai yra būtina. Apie tai kalbėjome seminare Galbūt negalime dar teikti, kad direktyvas reikėtų pakeisti reglamentais. Abiejų tipų teisės aktai yra svarbus ir turi savo paskirtį. Tačiau turime užtikrinti tinkamą jų įgyvendinimą. Aš norėčiau pritarti tam, ką pranešėjas kalbėjo apie galimybę kryptis į teismus ir informacijos aspektą. Ko gero, eiliniai piliečiai labiau rūpinasi aplinkosauga negu politikai, kurie formuoja politikos kryptis. Taigi, jeigu eilinių piliečių poreikiai atsispindės mūsų politinėje darbo tvarkėje, tai aplinkosaugos klausimai toje politinėje darbo tvarkėje bus itin ryškus. Dėl e, aplinkai keiksmingų subsidijų sutinku su pranešėjo pasisakymu ir e, sutinku, kad e, turime galvoti ne vien apie Nagojus susitarimą, kuris skirtas daugiausia biologiniai įvairoviai. Yra daug neįgiamų subsidijų, kurių reikėtų atsisakyti ir kurios yra susijusios nebūtinai su biologinė įvairovė, bet ir su kitais aplinkos aspektais Ir manau, kad e, turėtume suformuluoti atitinkamai savo prioritetus šioje srityje. Ir galiausiai, pirmininkė, manau, kad e, svarbu numatyti tinkamą septintosios aplinkos veiksmų programos įgyvendinimo grafiką ir suderinti jį su daugiametė finansų programa nes jau anksčiau yra kilę sunkumų dėl to, kad šių programų grafikai nesutampa. Taigi tokia būtų mūsų galimybė sustiprinti aplinkos veiksmų programą. Ačiū. Miroslav Utski. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, sveikinu su užimtų pirmininku postu. Dirbsime kartu dar 2,5 metų. Kalbame šiandien apie labai svarbius klausimus ir aš norėčiau padėkoti buvusiam pirmininkui ir už jo sėkmingą pirmininkavimą ir už parengtą pranešimą. Pranešimas yra be galo svarbus. Visi kalbame apie aplinkosaugos klausimus ir per pastaruosius pustrečių metų mes sėkmingai parengėme labai nemažai veiksmų gairių iki pat 2050 metų. Tai visai gerai, tačiau dėje mūsų formuojamos gairės ne visada atsispindi dabartiniuose politiniuose prioritetuose. Ir būtent tai, ko gero, ir atsispindi parengtame pranešime. Pavyzdžiui, prieš porą metų mes turėjome tikslą sustabdyti biologinės įvairovės nykimą iki 2010-ųjų. Šio tikslo pasiekti nepavyko, dabar turime naują datą 2020-uosius. Vėl kalbame, kad svarbu išsaugoti biologinę įvairovę ir kuriame naujus veiksmų planus, gairias, bet ką konkrečiai mes darome, kokius politinius sprendimus priimame, kad tie naujai tikslai būtų pasiekti 2020-aisiais. Gal nieko, kaip kai kas sako, galbūt, kad kažką darome, bet mūsų veiksmai turėtų būti aktyvesni ir konkretesni ir neapsiriboti vien tik tai veiksmų gairėms ir veiksmų planais. Ir kad nereikėtų 2020-aisiais numatyti naujo termino 2030-ųjų. Mes žinome, kad e, yra piliečių pasitikėjimo trūkumas ir ne vien finansų srityje šiuo metu, bet ir aplinkosaugos srityje. Taigi šiame pranešime atsispindi mūsų prioritetai iki 2020 metų ir tai yra labai svarbu, nes mes turime priimti konkrečius politinius sprendimus, kurie padėtų mums įgyvendinti konkrečius tikslus. Taigi pranešimas parengtas labai laiku. Pranešėjas minėjo pagrindinius aspektus, įgyvendinimą, integraciją ir tarptautinį aspektą. Visiškai sutinku su šiais trimis tikslais, tačiau manau, kad kartais reikėtų akcentuoti labiau komisijos vaidmenį kaip sutarčių saugotojos vaidmenį ir jos vaidmenį užtikrinant teisės aktų įgyvendinimą. Bet kai kuriais atvejais Kai kurios formuluoti šiame pranešime galėtų būti tvirtesnės ir griežtesnės. Pavyzdžiui, kai kalbama apie aplinkos kokybę ir sveikatą, ypač šiuose srityse gyvendinimas yra nepakankamas. Yra nura, įvardintas atitinkamas tikslas iki 2020 dėl cheminių medžiagų, kad jos nekeltų grėsmės žmonių sveikatai. Aš manau, kad reikia akcentuoti, kad šis tikslas yra aktualus ir septintojoje aplinkos veiksmų programoje. Reikia akcentuoti, kad yra cheminių medžiagų, kurios kelia itin didelį grėsmę sveikatai. Taip pat dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų jos turėtų būti labiau akcentuotos šiame pranešime, ten, kur kalbama apie aplinkos kokybę. Dėl integracijos aspekto visiškai sutinku su panu Gerbrandė, dėl žalingų subsidijų atsisakymo. Iš tikrųjų, mes dažnai sakome, kad norime sukurti lygias galimybės, tačiau Tuo pat metu turime konstatuoti, kad yra daugybė žalingų aplinkai subsidijų, kurių būtinai reikia atsisakyti. Ir žiūrint į statistiką, tai labai aiškiai matoma. Ir čia vėlgi svarbi ne vien Nagojos sutartis, bet ir platesnis kontekstas. Dėl integracijos sutinku taip pat su pranešėju, kad mums reikėtų galvoti ir apie Europos semestrą. Kitose komitetuose dabar yra akcentuojama Europos semestro reikšmė ir mes, aplinkos komitetas, kol kas neturime jokio pranešimo dėl šio semestro, nors tokius pranešimus rengė kiti komitetai. Vis dėlto mes turime užtikrinti, kad aplinkosaugos veiksniai būtų įtraukti į Europos semestrą. Ir kad ne vien užimtumo ir socialinių reikalų komitetas, pavyzdžiui, kalbėtų apie tai, bet ir mes. Na ir dar sutinku dėl to, kad turėtų būti užtikrintas ryšys su daugiametė finansinė programa, nes e, finansai, biudžeto priemonės padės mums pasiekti savo tikslų numatytų 2020 metams. Na ir dar bendrosios žemės ūkio politikos reforma. Ji yra be galo svarbi, siekiant aplinkosaugos tikslų ir kol kas žinome, kad kol kas ši reforma neužtikrino mūsų siekiamų tikslų pasiekimo ir galiausiai tarptautinė dimensija. Aš jau kalbėjau apie pasitikėjimo aspektą, jis galioja ir kalbant apie tarptautinį kontekstą ir pasitikėjimą ES tarptautiniu mastu. Mes turime, kalbėdami apie įvairias dėrybas jungtinių tautų konte konvencijų kontekste, Bet turime tos pačius aspektus išryškinti ir mūsų vidaus politikos diskusijose. Taigi ir vidiniai, ir tarptautiniai aspektai yra labai svarbus. Mes turime sėkmingai siekti savo aplinkosaugos tikslų. Tai labai svarbu mūsų ir ekonomikai. Ačiū. Toliau Florence. Labai ačiū pirmininkė. <clears throat> Norėčiau pasveikinti Jūs, o taip pat norėčiau padėkoti ponu Jolaininui. Man Man labai džiugu, kad jūs taip gerai pirmininkavote ir kad dabar kitas pirmininkas. Norėčiau pasisakyti dėl to, kas šiandien yra šnekama, visiškai pritariu. Ir beje, manau, kad visi kiti pritarė tiems trys į tikslams. Dėl įvairių temų, sakykime, energetinis efektyvumas. Aišku, kad reikia čia aptarinėti šią temą, tačiau Mm, keliam, keliu klausimą, ar čia mes turime kurti kažkokius indikatorius, rodiklius, nes turime tam tikslų sukurtą direktyvą. Ir be to Šiaip įvairių direktyvų turim aplinkosios saugos srityje, norėčiau būtent tai nurodyti, tai yra taikoma ne tik tais energetikos efektyvumui siekti, beje, norėčiau pasisakyti, kad esu už tokią prievalę, tačiau Ar tie tikslai yra privalomai siektini? Kalbant apie rodiklius, kalbant apie energetikos e, efektyvumą ir panašiai. Dėl atliekų mes esame įsitikinę, visi esame įsitikinę, kad e, atliekų kiekį reikia mažinti, tačiau kaip tą padaryti, ar atliekas deginti, ar kažkaip tai kitaip, galbūt vien tik tais deginimas tai yra per daug toli nueinanti tema, tačiau šiaip ar taip tokia tema turi būti aptariama labai e, su dideliu griežtumu, o detalės turbūt turėtų apspręsti įvairūs dokumentai, kurie jau yra pradėtis kurti. Erik Atsilbe. Ačiū pirmininkė. Sveikinu pirmininką, vicepirmininkus. Tikiuosi, kad visi labai gerai, teigiamai, efektyviai padirbėsime. Dėl pono Jelainino. Iš esmės sutinku su jo pasiūlymais, su tomis, su tais tris, trimis į jeigu anglišką versiją imsime. Man ypatingai svarbu būtų antrasis į integraciją, nes būtent integracija yra tokia sritis, kuri bus įtraukta į visas politikos rūšis. Buvo paminėta žemės ūkio politika, regioninė politika. Ir visa tai reikalauja labai didelių išlaidų, ko gero netgi didžiausių. O e, aplinkosaugos politikai tai turi įsilieti. E, kokie, rodikli, kokie rodikliai reikalingi. Reikalingi tokie rodikliai, kurie labai realiai atspindėtų situaciją aplinkosaugos srityje. Jau buvo atlikta kai kurių darbų šioje srityje ir man atrodo, kad kai yra kuriamas tokios programos, kai yra vertinamos tos programos vėliau, į tai visada reikia atsižvelgti. Dėl BŽUP tai turbūt ne viskas taip neigiamai čia įvyko. Ir jeigu palyginsime, kaip viskas vykdavo anksčiau, tai pamatysime, kad dabar viskas e, yra daug sklandžiau. Turbūt klausimą reikėtų kelti taip ką su kuo lygins, lyginame. Jeigu lyginsime save su kitais dideliais pasaulio regionais, tai tada pamatysime, kad BŽUP turi labai didelės įtakos Europai. Reikia pasižiūrėti viską labai realistiškai ir poli, politinis vertinimas e, bus atitinkamas. Aplinkosaugos politika savai nesuprantama yra ilgalaikė politika, reikia daryti tokių, tokius E, dalykus, kurie e, būtų nukreipti toli ateitį, o ne kažkokius tai trumpalaikius dalykus. O e, šiaip aplinkosaugos įvairiems aspektams įgyvendinti reikia ilgų laikotarpių. 10 e, metų, 7 metų laiko, 10 metų laikotarpiai, 7 metų laikotarpiai dabar yra numatomi, bet galbūt tam, kad būtų užtikrintas testinumas, reikėtų numatyti dar ilgesnius laikotarpius. Dar norėčiau jo lainino paprašyti patikrinti, ar išteklių naudojimas 11 punkte negalėtų būti apibriešta šiek tiek bendriau, kad ta savoka ištekliai būtų galima e, dar bendriau interpretuoti. Sakykime, e, tvaresnis, e, tvaresnė gamyba, tvaresnis naudojimas ir panašiai, manau, kad bendrai paėmus aplinkosaugos politikai tai būtų labai naudinga. Ir šiaip manau, kad dar bus apskritai labai daug pasiūlymų iš vienos pusės, iš kitos, iš trečios, iš dešimtos, bet šiaip iš esmės tai yra labai neblogai. Labai ačiū. Dabar kolega Sanoni. Sveikinu, ponė pirmininkė. Pone, pone vicepirmininkai, sveikinu taip pat kolegą Jolaininą parengusi puikų pranešimą dėl šeštosios uh, programos peržiūros. Gal, jau be abejo turime teikti siūlymų septintajai programai, kadangi dabartinė veiksmų programa baigsis Liepos mėnesį. Turime sustelkti prie uh, išteklių tvaraus vartojimo. Turime kalbėti apie tvarų atliekų tvarkymą. Manau, kad e, savartinai turėtų būti naikinami, o tam būtina įrengti tinkamus atliekų deginimo įrenginius, naikinant tuos, kurie teršia aplinką ir kenkia žmonių sveikatai. Taip pat yra būtina mažinti atliekų kiekį, ypač miestuose. Manau, kad naujoji veiksmų programa turėtų susitelkti prie labai rimtos oro taršos problemos miestų aplinkoje, nes ši oro tarša sukelia kvepavimo takų lygas, e, vėžį ir dėl to daug žmonių miršta pirmą laiko. Daug regionų yra ES, kuriems nepavyksta įgyvendinti direktyvos dėl oro kokybės. Nuo to kenčia tų regionų piliečiai. Gaila, kad tarybai nepavyko priimti direktyvos dėl dirbožėmio. Tai yra labai svarbi direktyva, kuri buvo Europos parlamente patvirtinta 2007 metais pirmo svarstymo metu. Ta direktyva yra labai svarbi ir reikalinga, kad būtų galima papildyti visą aplinkosaugos direktyvų rinkinį. Pritariu pranešėjų, kad būtina užtikrinti, kad ES taisyklės būtų taikomos tinkamai. Tam būtina sutikri, su, sukurti tam tikras pajėgas ES ir priimti direktyvą dėl aplinkosaugos teisės aktų gyvendinimo kontrolės. Gaila, kad tai nebuvo padaryta anksčiau, kai buvo priimtos kitos direktyvos ir reglamentai susijęs su aplinkosauga. Manau, kad reikia daryti nu, vis didesnį E, spaudimą, kad būtų dedamos papildomos pasangos, nes mūsų planeta pati patiria vis didesnį spaudimą. Būtina e, užtikrinti, kad aplinka būtų teršiama kuo mažiau. Reikės ateityje teikti naujus siūlymus, žymiai ambicingesnius, žymiai platesnio užmojo siūlymus. Tai bus būtina. Ačiū kolegai Zanoni. Kolega Gutierrez Cortines. Gracias, señor presidente. Enhorabuena Labai ačiū pirmininkė. Visiems e, linkiu kuo geriausios sėkmės ir jums ir vicepirmininkams. Ši tema labai, e, labai e, visiems mums rūpi. Ar tai yra reali problema, ar tai yra, tai yra reali problema į ateitį nukreipta problema. Visi matome, kas buvo padaryta, visi žiūrime į tai su visi žiūrime į ateitį su optimizmu, o dokumentas toks, koks buvo sukurtas, tiesiog pateikia komiteto savi įvertinimą. Komitetas save vertina gerai, čia yra kartojami tokie dalykai, kurie jau yra pasakyti, o pranešėjas dėsto tai, kas faktiškai čia nieko naujo. E, labai e, netikę akcentai yra sudėlioti, norėčiau, sakykime, kai ką patobulinti aplinkos saugos pagrindų. Pagrind, e, pagrindai nebuvo sukurti ES kūrimo pradžioje ir manau, kad tai yra. Šiaip mes esame labai daug turime įvairių teisės aktų, tačiau tie teisės aktai nenukreipti į kažkokius tai labai e, konkrečius tikslus, sakykime, Natura 2000. Kas tai yra? Tai yra tam tikras katalogas ir e, nurodoma, kas yra nelabai gerai, sakykime, gyvūnai persikelia iš vienos regiono į kitus, sakykime, buvo regionai, kur šernų nėra, dabar ten yra, rūšys vienos nyksta, paskui atsiranda, sakykime, kitos rūšys visai išnyksta, o mes ir toliau kuriame teisės aktus. Toliau bioįvairovės tema. Čia komitetas pateikė pasiūlymą, kuris ir neva turėtų būti išspręsti su įstatymais ir su, įstatym, su teisės aktais. Tikrai ne, nes žmonės nežino, kaip viską išsaugoti. Man tikrai uh, sunku viską suprasti, nes e, nepaaiškinta, kaip tą bioįvairovę e, išsaugoti. Dabar žmonių, jeigu paklausime, kas ta bioįvairovė jūsuose, niekas nežinos, kaip į tą klausimą atsakyti, kaip išsaugoti žem... E, bioįvairovę. Niekas nežinos, kaip tą padaryti. Taigi reikėtų pasižiūrėti, kokią praktiką reikėtų susiklošiusi tokia, ką, ką jau padarę esame šio, šioje srityje, reikėtų daugiau tokius aspektus gildenti. Aš norėčiau su ta direktyva daugiau padirbėti, pasižiūrėti, koks yra poveikis aplinkosaugai. Labai daug temų yra nepaliesto, sakykime, sakykime vėjo jėgainės. Negalima apsaugoti vien tik tais gyvūnų ne vien tik gyvūnai yra saugojami, saugojamas ir peizažas. Juk peizažas mums labai daug malonumo gali suker, su, suteikti. Bet kol kas jokių direktyvų kuriama nėra e, nei dėl peizažo, nei dėl kažkokių tai vaizdų, landšafto. Tad e, aš sutinku su tuo, kad reikia, reikia daugiau tikrinimo, bet mažiau administravimo turbūt tada reikėtų. Nes dabar pramoniai suteikiama įvairių priemonių, bet reikia ta, e, tas priemonės suteikus pramoniai nuolatos ir nuolatos tikrinti, kaip jos yra įgyvendinamos, kaip jos taikomos. Dar pabaigai norėčiau pasakyti tai, kad tikslai nukrypsta nuo e, bioįvairovės ir klimato aspektų, reikėtų, kad visuose dokumentuose tokie aspektai būtų atspindėti. Sakykime, vabžiai Dabar mokyklose dažnai susidurėma su tuo, kad vaikai turi utelių. 30 metų nebuvo, dabar utelių atsiranda. Kas čia vyksta? Kalbame aplinkosaugą, bet tokį klausimą užmirštame. Bet juk tai yra klausimas, kuris taip pat yra susijęs su aplinkosauga ir su klimatu. Manyčiau, kad e, pats vienas iš geriausių dokumentų buvo uh, 20, darbo atvarkė 21, tai yra e, Europos pakeitimo tikslai įvairūs jos savivaldybės, komunos entuziastingai dirbo ne administracinius dokumentus pildydamos. Taigi turi, galėtume ir toliau tokia dvasia dirbti, taip pat ir energetikos srityje. Tokiu būdu ES turėtų bendrą urbanistinį sistemos vaizdą, nes jeigu norime uh, E, išsaugoti landšaftą, pagerinti e, aplinkos vaizdą, sodinkime medžius, statykime tai, ką reikia pastatyti, bet išlaikykime ir aplinką. Aš norėčiau, kad iš naujo būtų sukurta e, darbo tvarkė 21, kad ir toliau būtumėm lyderiais toje srityje, kurioje buvome. Ačiū. Dabar kolega Muikenhat. Jums naujose pareigose, taip pat dėkui Džolaininui, kuris du su pusę metų mus vedė teisinga <laughs> linkme. Ir dėkui už šitą pranešimą. Mano galva, e, tie išskirti pagrindiniai prioritetai tikrai atspindi e, problematiką ir susikoncentravimą į tas vietas, ties kuriomis reikia smarkiau padirbėti. Ir ypatingai aš norėčiau išskirti uh, tezę dėl e, teisės aktų įgyvendinimo bei stiprinimo. Čia buvo minėta apie griežtesnę kontrolę, apie priežiūrą ir, aišku, tą turi daryti ir pačios valstybės e, narės pačios aktyviai, tai yra tarsi jų namų darbai, bet kas padėtų, mano galva, bendrai e, aplinkosaugoje ir, ir kalbant apie poveikio aplinkai vertinimo reikalavimą, tai yra įvedimas nepriklausomumo principo. Ir jeigu prieš kelis dešimtmečius poveikio aplinkai vertinimas buvo laisvanoriškas, tai dabar jisai yra E, privalomas, bet iš tikrųjų susidariama su tomis problemomis, kuomet patys užsakovai e, įvert, na, moka pinigus tam, kad būtų atlikti vieni ar kiti tyrimai, tam tikros analizės ir tie rezultatai dažniausiai būna palankus užsakovam. Aišku, reiktų pabrėžti, kad šitoje vietoje galimos tam tikros manipulacijos ir taipogi irgi reikėtų saugiklių, kad na, nebūtų piknaudžiaujama E, aplinkosauginiais dalykais siekiant sustabdyti tam tikrus projektus, bet, e, bet visgi to tokio griežtumo ir tos problematikos, kuri matosi iš tam tikrų projektų įgyvendinamų ES, aš manyčiau, kad tikrai e, dėlėtų diskutuoti plačiau apie poveikio aplinkai ir jo vertinimo nepriklausomumą. Ir kadangi 2012 m. Europos komisijos darbo programoje yra numatyta šitas direktyvos peržiūrą, manau, kad ir, ir, ir mūsų komitete, ir, ir šito dokumento rėmose galbūt būtų visai tikslinga pasvarstyti na, tokios savokos suformulavimo ir, ir ieškojimo būdų, kaip galima būtų padaryti poveikio aplinkai vertinimą kuo labiau nepriklausomą. Vielen Dank. Als nächstes hat das Wort die Kollegin Pittiken. Thank you. <clears throat> First of all, I would like to. Kolegė Pitikainen. Dėkuoju. Pirmiausia, noriu padėkoti Jolainin už puikiai atliktą darbą. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į keletą dalykų. Pirmiausia, visi galim sutarti dėl to, kad lieka daug ką nuveikti, ypač aplinko, aplinkos saugos aspektų integravimo į kitas ES politikas ir tie, pažiūrėjau, energetikos politiką, į žemės ūkio politiką, e, į klausimus susijusius su išteklių efektyvumu ir panašiai. Visa tai yra labai svarbus dalykai, kuriuos privalu minėti. Tačiau, kodėl mes apimame tiek daug aspektų? Mes kalbame apie didesnės integravimo perspektyvas. Aplinkosaugos generalinis direktoratas ir mes turime dirbti šią srityje. Kuo daugiau įtraukiame į aplinkosaugos sektorių temų, to mažiau lieka kitur, kitos srityje. O kitur taip pat privalu kalbėti apie efektyvų išteklių naudojimą, pavyzdžiui. Mums būtina turėti aplinkosaugos programą, be abejo. Mums būtina turėti tam tikrą požiūrį į aplinką. Ir aš siūlyčiau čia susitelkti prie svarbiausių teisės aktų. Užtikrinti, kad tie, kuriuos prieimėme, yra tinkamai įgyvendinti. Norėčiau paminėti keletą dalykų. Pirmiausia, rodikliai. Turime turėti reikiamus rodiklius susijusius, pavyzdžiui, su ištekliais. Tie rodikliai turėtų būti privalomi, visi turėtų jų laikytis. Ir taip pat turėtų būti numatyti tam tikri rodikliai susiję su teisės aktų įgyvendinimu. Kurie, ir tie, tie rodikliai turėtų būti privalomi. Mums juk niekas nekliudo numatyti E, rodiklių, kurie būtų labiau saistantis. Kai kalbama, pažiūrėjau, apie biudžetą, apie sanglaudos fondus ir panašiai. Kiti dalykai, kurie buvo čia minėti, galėtų būti susijęs su teisės aktų gyvendinimu. kaip galėtume užtikrinti efektyvesnį įgyvendinimą. O būtent reikėtų matyti tam tikras sąsajas, taip pat rodiklius ir šioje srityje, rodiklius ir mechanizmus, kurie padėtų sustiprinti ES teisės aktų įgyvendinį aplinkosaugos. Ir čia komisijai tenka didžiausias vaidmuo priverčiant valstybės laikytis teisės aktų, galbūt iškeliant ieškinius valstybėms, kurios jų nesilaiko ir panašiai. Aš manau taip pat, kad nors yra numatyta, kad turime reikiamas direktyvas, mums yra sunkuoka, e, sunkuoka e, tinkamai užtikrinti prekių žymėjimą reikiamais ženklais, kurie rodo, kiek ekologiškas yra vienas ar kitas produktas. Gyvenimo ar naudojimo ciklo analizė taip pat yra e, aktualus, svarbus dalykas. Reikėtų numatyti tam tikrus principus ir hierarchiją susijusią su tų teisės aktų gyvendinimą. Pavyzdžiui, biokapitalo nuostatos galėtų būti aiškesnės. E, su atliekų tvarkymu susijusios nuostatos galėtų būti išmintingesnės ir aiškesnės. Nu, Jų nebereikia kurti naujų. Taip pat galėtume numatyti kriterijus susijusius su netiesioginiu žemės panaudojimu, kai dėl energijos taip pat turėtume numatyti reikiamas nuostatas. Reikėtų numatyti, kam kokie žemės plotai bus panaudoti, kur vyks statybos, kur bus įrengiami kiti dalykai ir panašiai. Tai galbūt mums padėtų pasiekti teigiamo poveikio aplinkai. Dar vienas dalykas, kurį čia paminėjome, yra bio įvairovės klausimas, bio įvairovės apsauga. Na, aš suprantu, kad šis klausimas labai svarbus, tačiau komisijos požiūris, man atrodo, esas toks, kurio, į kurį aš žvelgiu skeptiškai pakankamai. Aš manau, kad turėtume numatyti platesnio užmojo veiksmus ir numatyti reikimus teisės aktus ir šiais ir čia dėkoju. Ačiū gerbiama kolegė. Satijama Cikokovič, prašom. Tikiuosi, sako pirmininkas, kad pernelik neiškraipiau jūsų pavardės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti jūs ir vicepirmininkus. Noriu padėkoti kolegai Jo Laininui už atliktą darbą. večji paudarek. Na. Mums. Džiu, aš norėčiau padėkoti už puikiai parengtą pranešimą, norėčiau pridurti vieną kitą savo mintį. Manyčiau, kad reikėtų labiau E, plačiau nagrinėti miesto aplinkos klausimą pranešime, nes būtent miestų teritorijose gyvena daugiausia žmonių ir ten žinome, kad e, poveikis žmonių sveikatai yra labiausiai neigiamas. Aplinkos poveikis žmonių sveikatai labiausiai neigiamas. Taigi aš manyčiau, kad miestų teritorijų klausimą reikėtų kelti labiau, reikėtų labiau kalbėti apie gyventojų, miestų gyventojų sveikatos apsaugą. Būtina kurti geresnės miestų teritorijas, kad ten žmonių gyvenimo kokybė būtų geresnė. Galėtume suformuluoti tokią tezę šiame pranešime, kai dėl rodiklių. Turėti rodiklius dalykui, kuris nei matomas, nei pamatuotinas, būtų nelengva. Pavyzdžiui, prie deginimo, prie atliekų deginimo įrenginių e, nustatyti rodikliai galbūt nebus labai geri, bet vis dėlto tokio renginio egzistavimas yra geras dalykas gyventojų poveikiai. Ačiū, gerbiamas kolega. Dabar žodis uh, komisijos atstovai poniai Šumacher. Die die Ehre hat, für die Kommission zu sprechen, möchte ich natürlich Ihnen auch ganz herzlich zu Ihrer Wahl gratulieren. Ačiū, kadangi aš pirmoji kalbu komisijos vardu, tai norėčiau pasveikinti Jūs ir padėkoti komisijos vardu Andžio Laininą už tai, kad jis tikrai veiksmingai su mumis bendradarbiavo ir kartu tikrai nuveikėme nemažai. Galbūt pirmiausia pasakysiu, kad kaip ir sakė pranešėjas. Komisija netrukus teks teiks savo pasiūlymą. Mes tikrai intensyviai jį rengiame ir remiamės jau turimais kai kuriais dokumentais. Mes jau turime mūsų šeštosios aplinkos veiksmų programos e, poveikio vertinimą iš kurio matyti, kad mūsų numatyti šeštai programai prioritetai gali išlikti ir turėtų išlikti. Įsiklausėme ir tai, kas šiandien buvo sakyta ir kad galbūt į septintąją programą reikėtų įtraukti ir bio įvairovės aspektą. Ir taip pat įsiklausėme į tai, kad reikėtų kai kurias rytis labiau akcentuoti. Uh, Taip pat mes turime ir Europos aplinkos agentūros pranešimą, kuriame išdėstyti pagrindiniai uždaviniai kylantys septintai aplinkos veiksmų programai. Na ir galime sutikti su daugeliu šiandien kalbėjusiųjų Mes taip pat manome, kad septintojo programoje turi būti sukurta vieninga sistema aplinkosaugos politikai. Kaip buvo sakyta, reikėtų vadovautis viziją, turėti viziją iki 2050 metų ir nustatyti privalomus ir teisiškai privalomus bendrus tikslus. Galbūt akcentuosiu dar keletą aspektų iš tų, kuriuos įvardėjo ir pranešėjas. Pirmiausia, įgyvendinimas. Mes manome, kad septintoji aplinkos veiksmų programa yra ne vien komisijos programa, bet visų suinteresuotų šalių programa. Mes manome, kad aplinkos programa būtų sėkminga, tai reikalinga ne vien komisijos strategija ir komisijos pasiūlymai, turi atitinkamai įgyvendinimą užtikrinti ir valstybės narės, Ir šiandien jau buvo minėta pilietinės visuomenės veiksmų svarba. Ir mes lauksime konkrečių pasiūlymų iš visų suinteresuotųjų šalių. Dar vienas svarbus aspektas yra integruotas politikos formavimas. Ta minėjo daugelis kalbėjusių. Mes turime pagalvoti, kaip reikėtų tai suderinti su veiksmingo išteklių naudojimo strategija Daugelis šiandien pabrėžė ryšį tarp aplinkos būklės ir sveikatos ir iš tikrųjų tai yra sritis, kurioje mūsų manimų reikia imtis papildomų aktyvių veiksmų. Buvo minėtos ir cheminės medžiagos, tai taip pat viena mūsų prioritetinių sričių. Taigi apibendrinant, na, manau, kad tai atsispindėjo ir seminare, kuris buvo čia minėtas. Mes sutinkame dėl daugelių dalykų ir mes lauksime jūsų konkrečių pasiūlymų. Ačiū. Ačiū, ponė Šumaker. Ir dabar baigiamasis žodis pranešėjui Džolaininui. Allen Kolleginnen und Kollegen, die sich geäußert haben, auch der Kommission. Dėkoju dėkoju visiems kalbėjusiems, dėkoju Europos komisijos atstovams. Taigi mes sutarėme, septintoji veiksmų programa yra svarbus dokumentas ir savalaikis sprendimas. Niekas nekalbėjo bent jau priešingai. Taigi puiku, kad išgirdau papildomų nuomonių, kitų nuomonių, nes aš, kaip jau sakiau, turėjau teisę į porą puslapių, kur negalėjau įtraukti visų dalykų. Uh, Na, puiku, kad kolegos pabrėžia, kad mums reikia naujų finansinių priemonių, kad galėtų įvykti tokie dideli pasikeitimai, kurių visi laukiame. Reikėtų detaliai aptarti tuos dalykus, kurių mums tikrai reikia, nes ES biudžete yra daug milijardų, bet reikia ieškoti naujų finansinių priemonių. Pavyzdžiui, e, pasitelkti privačias investicijas į aplinkosaugą. saugą nes tuo būdu būtų galima finansuoti tai, ką mes vadiname aplinkos saugos paslaugomis. Šių priemonių panaudojimas be abejo nebūtų e, nemokamas, nes aplinką naudoti nemokamai nevalia. Reikėtų, pavyzdžiui, numatyti, kiek, kiek vandens būtų galima panaudoti ir už, ir už kokią sumą, nes aplinkos naudojimas turi turėti savo kainą. E, Be abejo, turi iš čia atsirasti ir pajamos, kurias būtų galima investuoti. Jūs taip pat atkreipėte dėmesį į tuos dalykus, kurie buvo labiau kontroversiški, pavyzdžiui, privalomi tikslai susijęs su energijos efektyvumu. Vasario 28 dieną įtre e, komitete vyks balsavimas dėl direktyvos e, energetinio efektyvumo srityje būtent. Ir mes e, Paskui tikėsime, kad dokumentas bus patvirtintas ir plenarinėme posėdėje. E, galimybė pasitelkti teismus jau yra teisingumo teismo jurisprudencija šiuo klausimu, taigi dėl paties principų yra sutariama. Tačiau problema yra štai kokia. Ta jurisprudencija taikoma tik atskiroms byloms, atskirais atvejais. Kai atsiranda byla, E, teisingumo teisme, tai tuomet tenka pasisakyti teismui, pareikšti savo nuomonę atskiriais atvejais. Jam tenka nagrinėti, kas, kodėl ir kuo skundžiasi aplinkos saugos rytyje. Orhuso konvencija buvo ratifikuota valstybių narių ir Europos Sąjungos. Tad dabar reikia pasižiūrėti, kaip ją įtraukti į naują programą, į ES teis, teisiną apskritai. Kolega Gerlanti pastebėjo, kad galbūt reikėtų sustiprinti turimas priemonės, sugriežtinti jas, kad jos nebūtų susilpnintos. Pono Kalfertenberg darbo grupės sustikime buvo pasakyta įdomi mintis, buvo pasakyta, kad direktyva yra tas dalykas, kuris, sakyčiau, yra praeities priemonė. Reikėtų tokių taisyklių, kurios būtų taikomos tiesiogiai. Na iš tiesų, direktyva, kol įsigali, e, praeina keletas metų, kol, jos, kol direktyvos nuostatos tvirtinamos visose valstybėse narėse. Na, o reglamentas yra labiau tiesioginio taikymo dalykas. Tačiau, aišku, tai yra diskusijų klausimas ir tos diskusijos turėtų būti įdomios. Kitas mūsų kolega kalbėjo apie sveikatos aspektą apie sveikatos problemas, kurias sukelia aplinkos tarša. Buvo kalbėta apie skirus chemijos produktus, buvo kalbama apie triukšmo taršą e, ir panašiai. Daugelis kolegų kalbėjo šiais klausimais. Richardas Zeiber ir kiti kalbėjo apie mūsų turimus išteklius. Ir čia mes kalbame ne tik apie žaliavas kalbame apie vandenį, žemę, bioįvairovę. E, taigi kalbame ne tik apie žalėvas, bet ir apie visą eilę kitų elementų. Reikėtų to nepamiršti, kolega Černonį kalbėjo. Ir kiti taip pat kolegos kalbėjo apie miestų aplinką. Tai yra atskira kategorija. Vienoje iš savo teksto dalių aš paminiu miestų aplinką. Be abejo, šį aspektą galėtume išplėtoti labiau, nes iš tikrųjų daugelis žmonių gyvena, dauguma tiksliau žmonių gyvena miestuose ir miestų oro kokybės užtikrinimas turėtų būti vienas svarbiausių klausimų, kaip ir, pavyzdžiui, atliekų tvarkymas ir panašiai. Tai yra iš tiesų sanitarinė problema, kuri aktuali ne tik miestuose, bet ir kitur. E, kolegė Radvilė Morkūnaitė iš, pasakė tokių dalykų, kuriems galiu tik pritarti. Būtina, kad teisės aktai būtų greičiau perkelti į Europos e, Sąjungos šalių teisynus, jie turi būti labiau saistantis, e, patikra turi būti sustiprinta, kontrolė tų teisės aktų taikymų taip pat turi būti sustiprinta. Kiti kolegos sakė, kad mums reikia dirbožėmio direktyvos, e, vieno ar kito produkto gyvenimo ciklo analizės Taigi siūlymų išgirdome daug. Ir kurie iki ketvirtadienio turi įgyti pakeitimų formą. O tada Europos parlamentas galės parengti kokybišką nuomonę. Pasisakė taip pat ir Europos komisijos atstovė, komisija rengėsi pateikti siūlymus, tikimės jų iki metų pabaigos. E, Gerbiama komisijos atstovė, be kita ko minėjo, kad septintoji veiksmų programa taps savotiškų įstatymų, saistančių dokumentų, kuris įpareigomus turės prisimti ir komisija, ir valstybės narės. Mes iš tikrųjų turime pabrėžti tą aspektą, kad tas uh, dokumentas, ta programa nebūtų kažkas tokio, kas nuleista iš Briuselio šalims. Tiesiog tai turi būti tas dokumentas, kuris įpareigoja visas valstybės narės. Dėkoju visiems ir lauksiu jūsų pakeitimų, kolegos. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Puikus baigiamasis žodis. Ir dabar norėčiau pasakyti, kad sausio 26 diena vidurdienis yra E, riba, iki kada galima teikti pakeitimus. Balsuojama dėl šio dokumento bus vasario 29 dieną. Balandžio mėnesį svarstysime šį pranešimą plenarinėje sesijoje. Toks yra darbų grafikas, yra numatytas. O dabar galime pereiti prie ketvirtojo darbo tvarkės klausimo. Tai yra vicepirmininko Gerbrandy pranešimas apie biologinę įvairovę, kur yra mūsų gyvybės draudimas ir gamtinis turtas ES biologinės įvairovės strategija iki 2020 metų. Žodis pranešėjų, prašau. Very much, uh, Ačiū, pirmininkė. Nežinojau, kad uh, taip aktyviai reikės dirbti komitete, būnant vicepirmininku. Na, tai manęs ir laukia, ko gero, artimiausius du su pusę metų. Uh, Iš tikrųjų, gyvename sudėtingais laikais. Europa išgyvena krizę. Merkel ir Sarkozy kasdien kalbasi telefonu. Europos vadovų taryba renkasi kas mėnesį. Mes stengiamės numatyti specialų fondą su šimtais milijardais eurų. Stengiamės spręsti krizę ir visi žinių kanalai pradeda transliaciją nuo šių žinių. Ir galbūt ne visi ES piliečiai žino, kad daugiau nei 750 parlamento narių dirba stengdamėsi spręsti ekonominę krizę, bet ir kitus klausimus. Na, šiandien aš norėčiau kalbėti apie tokią nebylę krizę, krizę, apie kurią nekalbama, būtent apie biologinės įvairovės nykimą. Jo nematome taip akivaizdžiai, tačiau ši krizė, šis nykimas niekiek nemažiau grėsmingas nei Europos finansinė krizė. Pirmiausia, kyla grėsmė žmonijai. Mes esame tarsi šios planetos šeimininkai, tačiau uh, savo planetą žlugdome. Mes tiesiog ketiname nukirsti ranką, kuri mus maitina. Prarandame biologinę įvairovę, o tai įtakoja ir mūsų aplinkos, ir maisto kokybę, ir sveikatą. Galiausiai biologinės vairovės nykimas labai neigiamai veikia ir mūsų ekonomiką. Ir apie tai norėčiau pakalbėti šiek tiek daugiau. Pono Suptev parengta ataskaita, taip pat TEB ataskaitos buvo čia anksčiau minėtas. Ten sakoma, kad bio įvairovės praradimas pasaulio mastu kasmet kainuoja apie 3 procentus BVP. 2050-aisiais ekonominis augimas sulėties 7 procentais visame pasaulyje per metus. Ką reiškia tie 3 procentai BVP ES? Tai būtų apie 450 milijardų eurų kasmet. Pagalvokime dabar, kaip sunku mums surinkti keletą šimtų milijardų sprendžiant krizę. Ir mes siekiame surinkti tarsi vienkartinį tokį fondą. O čia matome, kad 450 milijardų prarandame kasmet. Taigi, aišku, kad Mes turime spręsti šį klausimą nedelsiant ir turime padaryti viską, kas nuo mūsų priklauso ir neprarasti tos didžiulės sumos kasmet. ment vis dėlto nėra tinkamų politinių sprendimų, sprendžiant biologinės įvairovės nikimo klausimą. 2010 buvo biologinės įvairovės metai. Visi kalbėjo apie biologinę įvairovę, buvo rengiami susitikimai su organizacijomis, kurios galbūt nieko bendro ir neturi su biologinė įvairovė. Bet tai buvo biologinės įvairovės metai. Vis dėlto po 2010 gruodžio 31 šis dėmesys bioįvairoviai baigėsi. Vėl šią temą niekas nebekalba. Pažvelgę į Europos barometrą, galim pastebėti, kad piliečiams rūpi biologinė įvairovė ir aplinkosauga, kai kalbama apie nykstančias šiaurės meškas ar kitas gyvūnų rušis. Žmonės sako, kad tikrai reikia tas problemas spręsti, tačiau politikams šios problemos panašu, kad nelabai aktualios. Pagalvokime, kad ir apie Europos vadovų tarybą vykusią mm, gruodžio mėnesį. Tada buvo kalbėta apie biologinės įvairovės strategiją ir buvo parengta tikrai labai silpna, sakykime, deklaracija ir buvo aišku, kad e, tarp visų 27 valstybių narių neatsirado tokios, kuri stipriai gintų biologinę įvairovę, pasisakytų apie tai, kokia jie svarbi. Suomija ar Niderlandai, kurios anksčiau buvo biologinės įvairovės ambasadorės, dabar pakeitė savo politiką, nors nepasisako neigiamai apie biologinę įvairovę, tačiau nebeprisima aktyvaus ambasadorių vaidmens. Kas buvo pasakyta aplinkosaugos tarybos deklaracijoje? Valstybės narės yra rengiamos užbaigti Natūra 2000 tinklo kūrimą. Valstybės narės skatinamos Tačiau ar gali aplinkos ministrai arba valstybės ministrai pasakyti, paskatinkime savo valstybės piliečius sumokėti mokesčius? Toks teiginys, ko gero, tikrai būtų papiktinantis. Kas yra padrasinimas ir kaip galima padrasinti valstybės narės užbaigti Natūra 2000 tinklo kūrimą? Tai yra tikrai labai aptakus teiginys. Ir aplinkosaugos taryboje buvo nuspręsta žemės ūkio ministrams palikti ryšio tarp biologinės įvairovės ir žemės ūkio mm, klausimą. Nesakysiu, ką aš galvoju apie tokį sprendimą, bet tikrai nemanau, kad tai geriausias sprendimas. Pateikti ir ar pateikiamos ir Europos komisijos deklaracijos, konkrečiai komisaro Potošniko deklaracijos, kurios eina kita linkmeniai aplinkosaugos tarybos pozicija. Ankstesnė ES biologinės įvairovės strategija, kuri buvo parengta apie 2001 metus, mes tikrai neįgyvendinome tų tikslų, kurie buvo numatyti iki 2010 metų. Dabar turime siekti, kad tokia situacija nepasikartotų. Galbūt dabar keletą konkrečių elementų, kuriuos įtraukiu į savo pranešimą. Pirmiausia, panašiai kaip ir kalbant apie aplinkos veiksmų programą, šiame pranešime akcentuojamas įgyvendinimo aspektas įvairių direktyvų įgyvendinimas. Kol kas valstybės narės jo tikrai neužtikrina. Toliau šių klausimų įtraukimas į kitas politikos kryptis. Aš manau, tai vienas iš svarbiausių klausimų. Žemės ūkio politika, žuvininkystės politika, taip pat ir plėtros politika. Aš manau, kad. Uh, Mes turime užtikrinti tokią plėtros ir vystimosi politiką, kuri nedarytų žalos biologiniai įvairoviai. Ir mes turime ne vien siekti ne naikinti biologinės įvairovės, bet turime siekti, kad ji taptų stipresnė. Toliau regioninė ir sanglaudos politika Jas formuojant taip pat reikia galvoti apie biologinės įvairovės politiką. Artimiausiais metais mes peržiūrėsime pagrindinės ES politikos kryptis ir turime, vykdydami šią peržiūrą, nepamiršti biologinės įvairovės. Dabar trumpai apie ryšį su bendra žemės ūkio politika. Aš ką tik pasisakiau, e, pasakiau, koks buvo aplinkos tarybos sprendimas. Na ir aš netikiu, kad žemės ūkio ministrai pakankamai dėmesio skirs biologiniai įvairoviai. Mm. Tiesa tokia, kad 50 procentų visos ES teritorijos yra žemės ūkio paskirties žemės, taigi biologinės įvairovės aspektas šiame kontekste yra be galo svarbus. Savo pranešimo projekte aš nesistengiu siūlyti konkrečių žemės ūkio politikos skripčių, o bandau nurodyti, kaip būtų galima formuojant žemės ūkio politiką saugoti biologinę įvairovę. Man rūpi ir žemės ūkis. Visi žinome, koks, pavyzdžiui, svarbus bitėms kylantis pavojus, kalbant apie žemės ūkio problemas. Taigi kai kurie aspektai mano pranešime yra susijęs su žemės ūkio politika ir žemių palikimas yra viena iš tų problemų. Ūkininkai, kuriuose regionuose palieka savo ūkius, savo žemės, kurios yra nederlingos. Na ir mes viena vertus sakome, kad mes turime išlaikyti žmonės jų ūkiuose, turime skirti jiems ES lėšų ir turime skirti jiems lėšų vien tam, kad jie ten liktų net jeigu jie ten nieko nedarys. Aš manau, kad tokia politika yra neteisinga. Manau, kad turime užtikrinti tinkamą pragyvenimą tiems žmonėms, kurie liktų savo ūkiuose. Taigi mums reikia imtis konkrečių veiksmų tose teritorijose, iš kurių žmonės išsikelia, ten galėtų būti įkurti nacionaliniai parkai. Galime įkurti tokius europinius serengečio parkus. Ten būtų galima saugoti biologinę įvairovę. Na ir tai suteiktų paskatų vietos ekonomikai. Galime mm, pagalvoti čia ir apie serengečio pavyzdį Taigi toks būtų novatoriškas požiūris ir galimas sprendimas. Na ir dar viena iniciatyva. Aš teigiu savo pranešime, kad reikėtų siekti gyventinti tokius projektus, kurie lemtų biologinės įvairovės išsaugomą, kad nebūtų uh, bendro biologinės įvairovės praradimo. Tai būtų įdomi iniciatyva, kurią reikėtų paremti ES lygmenių. Na ir vienas svarbiausių aspektų, aišku, yra gamtos ar aplinkos politikos finansavimas. Finansavimas iš ES biudžeto yra ganėtinai stabilus, nors ir ne visai pakankamas. Tačiau pagalvojus apie valstybių narių finansavimą, tai tikrai padėtis yra kritiška. Mano šalyje finansavimas sumažintas 60 ar 70 procentų. Italijoje dabar yra ketinama sumažinti finansavimą net 90 procentų. Tai padėtis tikrai kritiška. Būtina užtikrinti pakankamą finansavimą, kad būtų galima pasiekti užsibrieštų tikslų. Na ir dar, aišku, ateityje viešųjų lėšų niekada nepakaks siekiant mūsų tikslų. Mums reikalingi alternatyvūs finansavimo šaltiniai, kad galėtume saugoti gamtą Europoje ir visame pasaulyje. Taigi nes turime kažkaip integruoti tą aplinkos ir bioįvairovės aspektą į mūsų ekonomiką. Įmonės turėtų būti atsakingos už bioįvairovės išsaugojimą. Turime pasinaudoti kai kuriomis Džio Laineno idėjomis ir turime iš tikrųjų valstybės lygmenių galvoti apie biologinės įvairovės išsaugojimą ir aplinkos agentūros darbuotojai mano, kad atitinkamų veiksmų galima imtis jau dabar, o ne po dešimties ar penkiolikos metų. Toliau aplinkai žalingos subsidijos. Būtina jų atsisakyti, nes iš tikrųjų dabar skiriame lėšas, skiriame subsidijas, kurios yra kengsmingos aplinkai, vėliau turėsime skirti papildomai lėšų, kad atkurtume um, ar atstatytume gamtai padarytą žalą. Na ir aš taip pat raginčiau komisiją ir valstybės narės pagalvoti apie tos novatoriškus finansavimo šaltinius. Ir dar vienas aspektas tarptautinis aspektas. Iš tikrųjų, mes, palyginami su kitomis valstybėmis, tikrai darome didelę žalą gamtai ir kai kurie mano teiginiai mano pranešime yra panašus į Džiolainino teiginius iš septintosios aplinkos veiksmų programos. Taigi mes turime pagalvoti apie mūsų priekybos ryšius vystimo politiką ir turime pagalvoti, kaip sumažinti biologiniai įvairoviai daromą neigiamą poveikį. Ir svarbiausia, aš manau, mes turime mm, pasiekti, kad visi suvoktų tą neigiamą ar tą nebylę krizę, kurią dabar išgyvena biologinė įvairovė. Ir tą krizę mes patiriame kasdien. Mes dabar kalbame apie dešimties metų strategiją. Tai jau dabar mes turime galvoti, kokiu veiksmų galime imtis. Taigi mes patiriame poveikį jau dabar, poveikį patiria ir mūsų ekonomika. Ir mes negalime savo leisti kad e, nebūtų pasiekti dar vienos biologinės įvairovės strategijos tikslai. Na ir aš tikiuosi, kad mes galėsime susigražinti tą bendrą diskusijų dvasę, kuri vyravo 2010-aisiais ir čia, ir taryboje. Ir dabar mes turėtume priimti tinkamą biologinės vyrovės strategiją ir pasiektinus tikslus. Ah, Dėkoju. Na, suprantu, kad tokį sudėtingą klausimą per 15-16 minučių aptarti sunku, tačiau juk svarbu, kad ir kiti kolegos, kad ir šešėliai pranešėjai turėtų galimybę dalyvauti diskusijoje. Tad dabar matome, kad laikas bėga, labiau laikysimės laiko limito. Kolega Sonik, prašau. Ninas. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga turi tam tikrą strategiją, kurios tikslas yra bio įvairovės apsauga, ten numatyti 20 veiksmų ir 6 tikslai, kurie reikalauja mūsų visokiojopos paramos, nes laikas sustabdyti bio įvairovės praradimo procesą. Bioįvairovė yra svarbus dalykas, svarbu ją išlaikyti, svarbu pasitelkti visas tarnybos, kurios atsakingos už bioįvairovės apsaugą. Savo tikslų turime pasiekti, nes buvo priimti sprendimai, priimti Nagojoje, pavyzdžiui. Europos parlamentas savo pranešimu remia šiuos tikslus. Tačiau bendras tikslas yra vienas - užkirsti kelią bioįvairovės praradimui, priimant reikiamus sprendimus dar 2012-aisiais. Europos Sąjungos e, kompetentingoms struktūroms trūko entuzijazmo imtis reikiamų veiksmų seniau. Na, o dabar, jeigu mums pasiseks, jeigu pasikeitimai įvyks Jeigu ES institucijos pagaliau parodys daugiau entuzijazmo, saugant bioįvairovę, tai manyčiau, kad mums pavyks pasiekti savo tikslų. Mums reikalinga strategija, reikalingi konkretus tikslai, kurių būtina siekti, kuo ryštingiau. Manyčiau, kad šis klausimas yra prioritetinis. Pinigų trūkumas, ekonomikos problemos neturi tapti priedanga e, šiems tikslams nesiekti, nustumti į šoną tuos tikslus. Manau, kad teks pateikti keletą pakeitimų, turime pabrėžti e, kai kurių klausimų svarbą. Tai yra, turime pabrėžti, kad reikalingos nacionalinės veiksmų programos, uh, Ir ES teisės aktų gyvendinimas turi būti nuolatos stebimas, nuolatos prižiūrimas. Jeigu mes negalėsime užtikrinti, kad būtent taip ir bus dirbama, tai patirsime dar vieną fiasko galiausiai. Kolegos Gerbrantį dokumente yra minima teisinga problemos diagnozė. Yra minimi žingsniai teisinga linkme, jei norime problemas išspręsti, jei norime, kad bioįvairovė būtų saugoma geriau. Pavyzdžiui, tarybos dokumente irgi yra minimi reikiami dalykai. Aš manyčiau, kad kai kurie tikslai ar veiksmai nebuvo tinkamai išanalizuoti, nebuvo įvertinta, kiek tai yra įgyvendinamas svarbu atsisakyti nerealistinių tikslų, nes jeigu numatysime kažkokius nerealius tikslus, kurių valstybės negalės pasiekti, galime pasiekti priešingo rezultato. Ir strategija tiesiog paprasčiausiai nebus įgyvendinta. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Dabar Editai Estrela žodis, prašom. Dėkoju. Norėčiau pradėti nuo sveikinimų e, pirmininkui, sveikinus išrinktai šio, iš šias pareigas ir noriu palinkėti kuo geresnės sėkmės atliekant savo pareigas. Dėkuoju taip pat kolegai jo Lainenui, kuris puikiai vadovavo mūsų komiteto darbui dviejų su pusę metų. Ačiū už jūsų nuolatos rodytą pasirengimą dirbti ir padėti mums. Sveikinu ir pranešėję, parengusi E, puikų pranešimą, sveikinu kolegą Gerbrandį. Noriu pasveikinti Jūs ne tik puikiai parengusi pranešimą, bet noriu taip pat pasveikinti Jūs išrinktą šio komiteto vicepirmininkų. Pritariu Jūsų reiškiamam susirūpinimui. Ir norėčiau pasakyti, kad noriu paremti Jūsų pastabas, kurius jūs, kurius kurias jūs išsakėte dėl ekonominės ir finansų krizės. Aš manyčiau, kad svarbu e, tinkamai įvertinti, kodėl nebuvo pasiekta reikiamų rezultatų aplinkos saugos metais, 2010-aisiais. Tie tarptautiniai metai, vienas ar kita, vienų ar kitų metų pavadinimas, kuo nors yra simbolinis dalykas, tačiau tuo pat metu uh, tai turėtų būti ir tie metai, kai problemai skiriamas reikiamas dėmesys. Turėtų tie metai būti praeiti pasiekiant konkrečių rezultatų, o šiuo atveju dėja taip neįvyko. Mums reikia plataus užmojo politinės valios, mums reikia reikiamų resursų, kad galėtume įgyveninti įsipareigojimus, kuriuos prisimame ypač kai kalbame apie bendradarbiavimą su jungtinių tautų organizacija ir ten prisimtais įsipareigojimais yra konvencija dėl bioįvairovės ir panašiai. Tai yra tie dalykai, kur mes esame prisėmę įsipareigojimus. Europos Sąjunga taip pat turi savo bioįvairovės strategiją. Čia irgi reikalingos lėšos ir galimybės. Integracija e, šios politikos į kitas ES politikos rytis yra labai svarbus dalykas. Ypač dabar, kai vyksta bendrosios žemės ūkio politikos ir bendrosios žuvininkystės politikos reforma, kaip jau minėjo ir kiti kolegos. Taip pat tai yra labai svarbu derantis dėl daugiametės finansinės programos. Šis aspektas turėtų būti trauktas į tos programos svarstymus. Manau taip pat, kad yra būtina numatyti geresnį Europos sąjungos finansavimo šiai problemai spręsti. Galėtume pasitelkti ir privatų sektorių į veiksmus susijusius su gamtos apsauga. Programos LIFE finansavimas turėtų būti sustiprintas. Turime užtikrinti, kad neįvyks netitaisomų praradimo aplinkos saugos ir tie, nes tai taip pat turėtų didžiulių pasiekmių, neįjamų pasiekmių mūsų ekonomikai. Pranešėjas jau minėjo keletą pakankamai iškalbingų skaičių. Jis kalbėjo, kiek kainuoja bioįvairovės praradimas. Tai galėtų pasiekti 7 procentus BVP 2050 metais. Tuo pat metu nauda susijusi su e, aplinkos saugos iš išsaugojimų galėtų siekti 200-300 milijonų, milijardų, atsiprašau, eurų per metus. Tai galėtų padėti sukurti papildomai e, daug darbo vietų. Vairovės išsaugojimas, ekosistemų išsaugojimas taip pat turi būti prioritetiniai tikslai, kuriems numatytos yra reikiamos lėšos. Valstybės narės turėtų numatyti reikiamą finansavimą šiems tikslams įgyvendinti. Manau, kad turime E, vėlgi atkurti šios problemos ryšį su aplinkos kaitos problema. Nes neveikimo išlaidos gali būti didžiulės ateityje. Lygiai taip pat, kaip ir klimato kaitos atveju, biovairos saugojimo atveju, reikalas yra visiškai toks pat, reikia veikti jau dabar, nes žinome, kad pigiau yra veikti, negu nieko nedaryti. Be abejo, Akivaizdu yra tai, kad reikalingas tinkamas vertinimas ir priežiūra. Manau, kad Europos komisija turėtų nuolatos teikti ataskaitas ir taip pat turėtų būti galima numatyti reikiamas korekcinės priemonės. Europos komisija ir valstybės narės turi užtikrinti, kad vietose ES teisės aktai yra įgyvendami tinkamai, pavyzdžiui, buveinių direktyva, e, e, jūrų strategijos direktyva ir panašiai. Visa tai turi būti tinkamai įgyvendinama. Yra ir kitų iniciatyvų susijusių su žaliosios infrastruktūros kūrimu ir teisės aktais susijusiai su uh, invazinių, egzotinių rūšių paplitimu. Manau, kad tikrai nuveikti dar lieka labai daug ir kad Europos parlamentas tinkamai prisimsim tenkančią atsakomybę šioje srityje. Europos parlamentas pasinaudos visais savo įgaliojimais ir manau, kad komisija bei taryba taip pat tinkamai priims jums tenkančius įsipareigojimus. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Kitas kalbėtojas yra šešėlinis pranešėjas iš žalių frakcijos. Sabine Delier, prašau. Merci, monsieur le président. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, ačiū pranešėjui ne tik už pranešimą, bet taip pat norėčiau jam padėkoti ir už įžanginę kalbą, kurioje paminėjo finansinę ir ekologinę bioįvairovės krizę sąsajas tarp jų. tai nėra vien tik tai styli krizė, kalbant apie mm, aplinkosaugos krizę. Ta krizė reikia pripažinti, reikia pripažinti, kad jinai yra. E, Liskis mm, pranešime, pagal pranešimą yra e, liečiama ne tik tais tie aspektai, kaip kovoti su ekonominė krize, bet ir su um, ekologinę krizę. Ir, ir, ir čia yra minima ir trumpalaikė ir vidur, vidutinio laiko, laikotarpio laikotarpiai. Jūs minėjote, kad jeigu neveiksime, prarasime 7 procentus BVP. Jūs galėjote šalia to dar pridurti, nes e, tai yra labai svarbu, kad Pelinsuldė pabrėžė, kad šiandieną į bioįvairovės išsaugojimą išsaugo, investuotas euras e, duoda 100 eurų iki 2050 metų. Taigi turime alternatyvą - nieko nedaryti ir, ir, ir stebėti, kaip viskas brangsta arba dabar e, apsispręsti dėl investavimo politikos ir e, e finansavimo, finansavimo generalinėme direk, elektorate tai ten kaž, kažkokiu tai priemonių imtis. Taigi, ačiū už pranešimą žaliųjų frakcijai. Visi tikslai yra pažįstami, mes pritarėme jiems. Mm, iš tiesų, kalbant apie prioritetus, tai juos reikia pasirinkti. Prioritetai buvo nustatyti visai neblogai ir šiandieną norėčiau sugrįžti prie vieno kito punkto, prie to, e, kokius pakeitimus pakeis, pateiksime. Ir dar norėčiau e, prie kai kurių punktų, kur mūsų nuomonės išsiskiria, ten norėčiau patikslinti. Čia savo pranešime, pranešimą suskirstėte į tris skyrius - sektorinės pagrindinės politikos, politikos um, ehm, e, BŽLP bendrą e, žvejybos politiką, žuvinkistės politiką. Manau, kad šioje pranešimo dalyje labai svarbu būtų pridurti statusą ir ypatingas taisyklės, kurias reikėtų taikyti miškams. Ir dažnai būna taip, kad užmirštama uh, vandeninas ir vandenino aplinka tarsi vargšai giminaičiai. E, Natura 2000 ir kitur visą tai buvo e, minima. Jūs minite e, vandeninus per žuvininkystės aspektą, tačiau manyčiau, kad šalia to reikėtų dar ir politinės valios, kad būtų apsaugo, apsau, išsaugota natūrali aplinka. Taigi du tokie pakeitimai iš mūsų pusės e, atkeliaus ir mes norime, kad pranešime, kaip jau minėjome ankstesnėse diskusijose, būtų atspindėta politinė val, valia iš e, um, parlamento pusės e, direktyvą dėl dirbožėmių. Reikalinga tokia direktyva ES mastu, kur būtų kalbama apie mūsų dirbožėmių apsaugą. O taip pat reikalingos gairės. E, bent jau mes taip sakysime, kad reikalingos e, gairės bioįvairovės valdymui, kad būtų atsisaky, atsisakoma gyvų būtybių privatizavimo, kad būtų žinoma tiksliai, kiek e, gyvų būtybių yra. Štai tokie elementai pagrindiniai, kuriuos paliesime pateikdami pakeitimus. Taip pat dar dėl kompensacijų. Jūs kažką tai šiek tiek minėjote E, liktai 12, 12 dalyje, bet mums iki galo neaišku. Neutralumo tas principas, neutralumo logika, kurios norite laikytis, nelabai leidžia numatyti kiekvienu atveju, bet kokiomis aplinkybėmis teikti kompensaciją. Ir dėl to mes norėtumėm sugrįžti prie tų kompensacijų, kad būtų galima išvengti didesnių nuostolių, išsaugant bioįvairovę, sakykime, spigliuočių e, miško atsodinimas niekaip nekompensuos pirmykščio miško išnaikinimo. E, bet e, kompensacija nėra vienintelis principas, kyla daug įvairių pavojų ir mes atitinkamų pakeitimų patikslinsime, kokią riziką gali kilti dėl šio principo taikymo arba netaikymo. Toliau e, norėčiau dar kartą padėkoti, kad iškėlėte finansavimo klausimą, vien, tai yra vienas iš pagrindinių esminių klausimų, be finansų, be lėšų, strateginiai planai išsaugant bioįvairovę būtų pasmerkti žlugti. Ir mes norime kaip tik, kad jie suklestėtų ir būtų įgyvendinti geriau negu ankstesni, nu, inovuojantis ir nepriklausomi finansavimai. E, tokios logikos, ko gero, reikėtų uh, laikytis e, bio įvairovė, gamyba, viso to suderinimas turi būti pirmasis prioritetas. Mes dabar turime ieškoti galimybių nebešvaistyti, taupyti, visa tai yra paminėta ir dėl to labai norėčiau padėkoti. O šiaip 2012 metų pabaigoje ataskaita pranešimas turi būti e, priimtas. E, reikia išnekėti ir toliau apie viešojo finansavimo žalą bei įvairoviai, e, apie e, transportą, apie struktūrinę pagalbą, jeigu mums pavyks per Europos skiriamą finansavimą iš valstybių narių pusės išsaugoti bioįvairovę, pasiriemus aišku ir politinę valią, jeigu įvairias valstybės narės pavyks paskatinti saugoti bioįvairovę, tai e, tada mūsų kova dėl šio reikalo turėtų pasisekti. Dėkoju. Prašom, kolegė. Thank you, Chairman. Um, I'll be brief. I'd like to welcome. Labai trumpai sveikinu puikiai, už puikiai perrinktą pranešimą. Klausimas iš tiesų labai aktuolus. Norėjau pasakyti štai ką. Mes kalbame apie konkrečius rezultatus, dirbame jų siekdami, apie tai kalba ir pranešėjas. Na, nesu viskuo sutinku, kas paminėta pranešime, tačiau manau, kad mes turime pasinaudoti savos iniciatyvos pranešimais. Tai yra proga padaryti pareiškimą apie tai, kas mūsų supratimu yra svarbu, kas yra aktualu. Aš manau, kad na, šiek tiek gaila, kad pasisakymai buvo šiek tiek vienodi šiandien. Mane šiek tiek neramina kai kurie dalykai pasakyti pranešime, kalbos dalykai, nes yra kalbama apie galutinius sprendimus susijusius su bėruvės išsaugojimu. Aš manau, kad šitie dalykai niekada nebus galutiniai, nes situacija nuolatos keisis. Būtent dėl to turime likti budrus visą laiką. Ir aš manau, kad tiesiog reikia paredaguoti šiek tiek kalbą, atsižvelgiant būtent į tai. Pranešime nekalbama apie žemės ūkį. Kolega Gerbrandys sakė, kad jis nenorėjo, kad tiesiog šis klausimas netaptų diskusija dėl bendro žemės ūkio politikos ir kad nebūtų užgoštas bei įvairovės klausimas. Na, ko gero teisingai padarė, kad neminėjo šio klausimo čia. Tačiau manau, kad yra reiškiamas tam tikras entuzijazmas dėl bendrosios žemės ūkio politikos reformos. Galbūt apie tai būtų galima bendresnio pobūdžio pranešime kalbėti. Na, o mano požiūris būtų toks. Manau, kad čia mes turime kalbėti ne apie politikos žalinimą, bet turime kalbėti apie tiesiog patį įvairovės išsaugojimą. Bendroji žemės ūkio politika yra susijusi su maisto gamyba, su žemės, taip pat dirbožėmio apsauga, tačiau apie tai nėra kalbama detaliau šiame dokumente. Manau, kad tarp maisto gamybos ir efektyvaus ir protingo žemės panaudojimo ir vairovės išsaugojimo taip pat sąsajos turėtų būti aptartos ir stengtis turėtų būti siekiama protingo balanso. Be abejo, čia šis klausimas yra susijęs su kitais klausimais, kurie labai aktualūs Europos parlamentui. Manyčiau, kad taip pat turėtume minėti bendrą pakrantės apsaugos institucijos sukūrimą. Ir kai dėl kontrolės centralizuotus, aš nemanau, kad tos, jis, tokio pajėgų sukūrimas padėtų išspręsti visas problemas. Daug ką dar turės nuveikti vyriausybės, nacionalinės e, vyriausybės ir žmonės, kurie norės tų tikslų siekti. Valstybėms narėms neturėtų būti numatoma labai e, griežtų tikslų, sakant, štai yra tikslas, kurį jūs privalot pasiekti ir tiek. Tiesiog reikėtų siekti gal ankstesnėmis priemonėmis tų tikslų įgyvendinimu. Tiesiog uh, Neturėtume sukurti pernelyg daug prievolių, tai padėtų geriau pasiekti tikslų. Turėtume sukurti tokias taisyklės, kurios būtų lankstesnės ir reikėtų tiesiog numatyti bendrus tikslus, o kaip tų tikslų pasiekti valstybės narės galėtų galvoti pačios, kad dėl finansavimo. Aš dėl finansavimo manau, kad reikalingi bus reikšmingi pakeitimai. Aš pritariu tam, ką ponas Gerlandis sako dėl a, aplinkos apsaugos. Manau, kad neišeis pasiekti, kad finansavimas būtų tik viešasis. Ne, tiesiog tų lėšų neužtekt, reikėtų pasitelkti kitus šaltinius. Turime šiame komitete rimčiau svarstyti šiuos klausimus. Ir čia manyčiau, kad pakeitimų reikės daugiau ir reikšmingesnių. Dėkoju. Ačiū. Kolegiai, pasisakė visi šešėliniai pranešėjai. François Grostet nori kalbėti. Prašom, kolegė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Leiskite pasveikinti visą naujai išrinktą šio komiteto valdybą. Pranešimas yra iš tikrųjų panašus į anksčiau mūsų nagrinėtą, ką tik nagrinėtą jo lainin pranešimą. Jeigu norime išlaikyti bio įvairovę, be abejo, reikia turėti tinkamą aplinkos saugos politiką, kadangi e, aplinkos saugos pažeidimai yra tuo pat metu ir bio įvairovės pažeidimai. E, reikalingas čia komisijos komunikatas, nes mes parengėme tam tikras priemonės ir Natura 2000 tame tarpe, tačiau tos priemonės neturėjo to efekto, kurio mes tikėjomės, nes iš pradžių buvo pernelyg maža entuzijazmo jas įgyvendinant. Todėl šiandien tenka konstatuoti, kad ne visos tos priemonės buvo teisingos ir prie šio klausimo turime grįžti vėl. Visiškai pritariu, kad bioįvairovės praradimas reiškia didžiulius praradimus žmonijai. Vien jau sveikatos apsaugos rytie yra puikiai žinoma, kad bioįvairovė yra esminis dalykas, labai reikalingas dalykas. Kuo daugiau rūšių, tuo geriau. Tačiau šiandien, kai klausomės mokslininkų, e, okeanografų, girdime štai, ką mūsų žinios apie bioįvairovę yra e, labai nedidelės, labai paviršutiniškos, dar bus atrasta daugybė rūšių. E, Ir be abejo, visa tai yra reikalinga tam, kad būtų galima užtikrinti ekosistemų pusiausvyrą. Ekosistemų apsauga turi būti užtikrinta, tai padės išsaugoti bio įvairovę. Tad turime remti mokslo tyrimus, kad būtų galima pagilinti mūsų žinias susijusią su bio įvairove. Nes, kaip jau sakiau, išmokti dar šioje srityje teks daug. Ir būtent tuo remiantis turime ieškoti reikiamo finansavimo. E, paukščių ir buveinių apsaugos direktyva Natura 2000 yra tie dalykai, kurie turi būti tinkamai gyventinami. E, Jolainen pranešime buvo pasakyta, jog būtina užtikrinti, kad mūsų aplinkosaugos teisės aktai būtų tinkamai gyvendinami. Tačiau aš manau, kad tas klausimas tebėra aktualus, turime žengti dar toliau, turime siekti įgyti daugiau žinių apie bioįvairovę, turime vystyti mokslo tyrimus, turime investuoti į mokslo tyrimus ir turime padaryti viską, kad visi suinteresuoti asmenys suprastų, kad e, e, veikimas yra teigiamas dalykas, o vėlavimas veikti turės didžiulių ekonominių pasiekmių. Dėl to visi sutarėme. Tad turime be abejo vykstyti komunikavimo politiką, kad galėtume paaiškinti, kas ir kaip. Kai kurie kolegos minėjo apie E, tokius aktus, kurie būtų, tokius veiksmus, kurie būtų įmamasi vietos lygmenių. Be abejo, galėtume numatyti ir tokio pabudžio susitarimus, kurie būtų pasirašyti. Ir savanoriški veiksmai taip pat galėtų būti vienas iš, iš tų dalykų, kurie galėtų būti aktualūs. Partnerystės veiksmai gali padėti mums taip pat greičiau pasiekti tų tikslų, kurie mums rūpi. Aš taip pat pritariu toms mintims, kurias išsakė pranešėjas. Dėkoju. Als nächstes folgt dann Ačiū. Dabar. Mane Jordan, prašau. Um, hvala lepa in uh, čestitke novemu vodstvu odbora uh, Envi. Um, Pusem se strinjam z tem, uh, e, ką. Ačiū, aš taip pat norėčiau pasveikinti pirmininką, taip pat ir pranešėją. Sutinku su pranešėjo pozicija. Kai galvojame apie susidariusią krizę, turime ieškoti atitinkamų sprendimų. Tačiau turime galvoti apie tos žmonės, kurie neteko darbo, tie, kurie, tos žmonės, kurie turi kažkaip prasimaitinti, išgyventi. Tai galbūt susidarius tokiai ekonominiai padėčiai sunku pakankamai dėmesio skirti biologiniai įvairoviai. Taigi, pirmiausia, kalbėdami apie biologinę įvairovę, mes turime akcentuoti ir išaiškinti visiems, kad ji yra susijusi ir su ekonomika, su turizmu, su paslaugų sektoriumi, su visomis sektorinėmis politikomis. Taip pat turime akcentuoti inovacijų ir naujų technologijų aspektą turime pabrėžti ryšį tarp įvairių dalykų ir paaiškinti biologinės įvairovės strategijos ryšį su kitomis politikos sritimi. Aš esu ir intre komiteto narė ir esu parengusi savo siūlomų pakeitimų. Na ir aš akcentuoju savo parengtame tekste būtent ryšių tarp biologinės įvairovės ir kitų sektorinių politikų. Taip pat mes turėtume paraginti komisiją parengti strategiją mm, ekologiškos infrastruktūros strategiją. Komisija pasakė, kad pradės ją renkti jau šiemet. Na ir mes esame parengę pasiūlymą minėti transporto infrastruktūrą. Ji taip pat, ar transporto infrastruktūra taip pat turėtų patekti į tą ekologiškos infrastruktūros strategiją. Manome, kad diskusijose apie biologinę įvairovę reikėtų akcentuoti jos svarbą. Ir taip pat reikėtų kalbėti apie finansinius aspektus. Taip pat svarbus ir mokslo vaidmuo Manau, kad mokslui turėtų tekti labai svarbus vaidmuo. Taip pat įtrė e komitete rengiamoje savo nuomonėje aš teigiu, kad reikėtų daugiau investuoti į mokslo sritį, kiek tai susijęs su tyrimais biologinės įvairovės srityje. Ačiū. Ačiū. Kitas kalbėtojas. Ačiū. Aš taip pat norėčiau pasveikinti Jūs, pirmininkė. Ir sutinku su pranešėju. Tik tai porą sakinių galbūt mane nustebino E, jūs kalbate apie tai, kad biologinės įvairovės saugomo aspektus reikėtų įtraukti į kitas politikos sritis. Na, aš visiškai sutinku su tuo. Tačiau manau, kad jūsų pranešime galbūt viskas formuluojama pernelyg neigiamai. Manau, kad reikėtų labiau akcentuoti tai, kad biologinė įvairovė, jos išsaugojimas gali teikti didelę ekonominę naudą. Galbūt diskusijas būtent taip reikėtų kreipti, reikėtų galbūt labiau akcentuoti dabar esančius teigiamus aspektus Na ir dar dėl žemės ūkio politikos. Šiame pranešime ir šia prasme viskas yra pernelyg neigiamai akcentuota ir čia netinkamai atspindėtas mūsų požiūris į žemės ūkio politiką. Čia tarsi galima suprasti, kad žemės ūkio politika yra ardantis veiksnys, bet nieko panašaus. Aš pati kilusi iš krašto, kur Mm, stiprus vyno gamybos sektorius ir ten iš tikrųjų akivaizdi tokia žemės ūkio praktika, kuri padeda saugoti biologinę įvairovę, kur laikomasi ES taisyklių. Taigi, žemės ūkio politika gali realiai padėti saugoti biologinę įvairovę, taigi netinkama sakyti, kad viskas blogai ir viską reikia iš esmės keisti. Na ir dar minimas komisijos pasiūlymas ir sakote, kad 7 procentų dydį komisijos pasiūlymą reikėtų keisti 10 procentų. Tai čia tiesiog žaidžiama skaičiais ir galbūt ne visai tinkama yra 17 dalies formuluotė. Reikėtų tinkamai cituoti komisijos pasiūlymą. Nemanau, kad turėtume labai gilinti šiuo atveju į žemės ūkio politiką. Mūsų komitete mes daug dėmesio skiriame vandens direktyvai, augalų apsaugos direktyvai, Praeitą savaitę kalbėjome apie biologinės įvairovės tikslus ir na, visi tie, šie aspektai yra susiję su žemės ūkiu. Ir visi ūkininkai ES žino ir apie kompleksinės paramos susijimo taisyklės. Taigi, atitinkami žemės ūkio politikos reikalavimai turi būti įgyvendinami. Tačiau mes čia neturėtume leistis į žemės ūkio politikos detalės. Taigi, dar kartą pabrėžiu, kad reikėtų teigiamai formuluoti šiame pranešime um, teiginius apie biologinę įvairovę. Als nächstes spricht Andrea Zanoni. Labai ačiū. Andrea Zanoni. Norėčiau pasveikinti kolegą su pranešimu tema yra labai svarbi, labai aktuali, kaip ir visada, bio įvairovės išsaugojimas. Situacija bio įvairovės rytyje labai sudėtinga, kadangi dar prisideda ir krizė. paramos biologiniai įvairoviai labai daug reikia ir labai daug ką reikia padaryti. Visą tai labai rūpi mūsų institucijoms ir mūsų piliečiams. Nereikia šio darbo, kurį dabar galime patys atlikti, užkrauti ant ateinančių kartų pečių. Būtina pažiūrėti, ką galime padaryti aplinkos apsaugos srityje, bet tam juk reikalinga adekvatus finansavimas, sakykime, kad ir programa LIFE. Dėl žemės ūkio reikėtų numatyti didesnės zonas, kuriuose galima būtų saugoti bioįvairovę tai yra atspindėta pranešime. Ir tose zonose, tos zonos turėtų sudaryti ne septynis, kaip siūlo komisija, o dešimt procentų žemės. Jau turėjau progos diskut, padiskutuoti su Paduvos universiteto profesoriais, kurie dalyvavo bio, Euro bio projekte. Bio Europą projekte. Tai buvo tokia studija, iš kurios paaiškėjo, kad e, nyksta daugybė mikroorganizmų, nyksta sliekai. Labai svarbu, kalbant e, apie jūros gerybės, apie žuvis, apie, kad, kad, kad sugavimas nebūtų didesnis negu jų išteklių atstatymas. Taip pat labai svarbu saugoti migruojančius paukščius ir laukinius gyvūnus. Reikėtų įvesti stebėsino sistemą, kuri leistų nustatyti, e, kiek populiacija sudaro paukščių individų ir, kiek, ir e, kaip atitinkamai pareguliuoti medžioklę, ypatingai tuose Europos regionuose, kur labai populiari yra medžioklė. tikslų nustatytų 2010 metams nepasiekėme, todėl būtina dar ir toliau paukščių ir buveinių E, direktyvą taikyti, labai daug pažeidimo procedūrų, daug pasikartojančių pažeidimų atvejų. Valstybės narės, kai kurie regionai daro viską, kad ta direktyva nebūtų taikoma. Randa įvairių legalių būdų, kaip galima būtų išvengti tos direktyvos taikymo. Aš manau, kad reikia sustiprinti kontrolę, čia turiu galvoje e, ankstesnį pranešimą, visa tai reikalauja tam tikrų pajėgų sukūrimo, kad, kontrolė, kad ta kontrolė būtų sustiprinta, sugriežtinta ir geriau įgyvendinama. Uh, Taip pat valstybėse narėse reikia įvesti sankcijų sistemą, geresnę sankcijų sistemą, nes jeigu e, sankcijos taikomos bus nepakankamai, tai pažeidimai bus dar, e, dar e, aštresni. Ačiū, kolega. Kita nasilis. Uh, Ačiū, sveikinu Matijas užėmus šį postą malonu su tavim dirbti. Tikiuosi per artimiausius dviejus su pusė metų komitetas dirbs labai sėkmingai, kaip ir ankstesnius dviejus su pusė metų. Taip pat norėčiau Jan Gerbrandį pasveikinti, užėmus naują vicepirmininko postą, bet taip pat ir parengus labai gerą pranešimą. Visiškai pritariu jūsų išdėstytoms mintims. O sutinku, kad reikia minėti žemės ūkio politiką, žuvininkystės politiką ir turiu pasiūlyti keletą pakeitimų. Iš esmės, pritariu Europos pakrantės apsaugos institucijai Ši institucija galbūt būtų panaši į dabar egzistuojančias kontrolės institucijas. Na ir turime toliau kalbėti apie žuvininkystės politiką ir konkrečiai apie draudžiamas zonas, kuriuose draudžiama žvejoti. Mm, turime kalbėti apie sužvėjojimų žuvų kvotas. Taip pat turėtume galvoti apie veiksmus e, vykdomus ne vien remintis bendra žemės ūkio politika, konkrečiai, reikėtų galvoti apie pirmojo ramščio lėšų skirimą ne vien privatiems miškams, bet valstybinėms miškams. Mūsų atveju, pavyzdžiui, 42 procentai miškų priklauso valstybei, kai, kurių, kai kuriuose kitose šalise e, tokie miškai plotai siekia iki 85 procentų. Taigi, pagal dabartinę sistemą sunku daugeliui valstybių narių rasti pakankamai lėšų saugoti biologinę įvairovę. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį komisijai. Ačiū, sveikinu Jūs taip pat užėmus pirmininko postą. Taip pat sveikinu ir poną Kerbrandį parengus šį pranešimą. Akivaizdu, kad ir komisija, ir Europos parlamentas e, sutarė dėl daugelių problemų, kurios yra įvardintos, taip pat ir dėl daugelio sprendimo būdų. Galbūt e, atsakysiu į keletą pastabų, kurios buvo išsakytos šioje labai įdomioje diskusijoje. Daug klausimų buvo iškelta, daug nuomonį išsakyta. Pirmiausia, ekonominiai klausimai. Daugelis kalbėtojų kalbėjo apie tai. Komisijos nuomonė. Komisija tikrai daug darbo atliko šioje srityje. Subdev ataskaita buvo minėta, Taip pat buvo paminėti konkretus skaičiai iš šios ataskaitos. Na, problema tame, kad galbūt ši ataskaita dar nepakankamai plačiai paviešinta. Ji turėtų būti viešai skelbiama. Šią ataskaitą mes aptarėme savo vidiniuose sluoksniuose, tačiau reikėtų, kad su jie susipažintų ir kiti sektoriai, pavyzdžiui, bankų sektorius ar kiti asmenys priimantis sprendimus kitose sektoriuose. Toliau dar daug kas kalbėjo apie tai, kad biologinės įvairovės nikimas yra tarsi nematomas. Komisija čia taip pat yra pateikusi atitinkamą pasiūlymą, kuris yra mūsų mm, komunikate. Būtent, kad reikėtų konkrečių e, rodiklių iki 2020 metų. Mes manome, kad tai būtų realus pasiūlymas, tačiau ne visada didelio entuzijazmo jis susilaukia iš valstybių narių, nes jos turės daryti nemažai konkrečių pakeitimų. Kodėl mes siūlome 2020 datą? Todėl, kad iki tada dar reikia nemažai nuveikti. Pirmiausia, reikėtų konkrečiai įvardinti, nustatyti konkrečias ekosistemas ir jų paslaugas ir vėliau kurti konkrečius nustatyti konkrečius tikslus. Toliau buvo kalbama apie biologinės įvairovės problemos integravimą į kitas sritis. Buvo minėta priekyba ir kitos sritis, kurios susijusios su biologinė įvairovė. Iš tikrųjų, strategijos tikslas yra būtent įtraukti biologinę įvairovę į kitas politikos kryptis ir daugelis numatytų veiksmų yra būtent susijęs su kitais sektoriais. Taigi galime pasakyti Europos parlamentui, kad e, jam teks tikrai svarbus vaidmuo diskusijose dėl šios strategijos. Komisija pritartų tokiai, tokiams formuluotėms pranešime, kur parlamentas prisimtų konkretų svarų vaidmenį. Dar vienas aspektas - finansavimas. Iš tiesų, tai lemiamas aspektas ir pranešime yra pateikta nemažai gerų pasiūlymų. Taip pat konkrečius pasiūlymus teikia ir komisija. Mes e, sutinkame, kad reikėtų toliau mobilizuoti privačias lėšas, e, saugant biologinę įvairovę. Mes susidurime su didžiuliais sunkumais, kurių išspręsti vien viešosiomis lėšomis nepavyks. Aišku, viešasis finansavimas galėtų ir turėtų būti padidintas, tačiau privačios lėšos, privatus finansavimas yra vienas mūsų įvardytų prioritetų, apie tai kalbėjome ir kalbėdami apie septintąją aplinkos veiksmų programą. Manome, kad šioje srityje tikrai daug galima nuveikti, pasiremiant regionų patirtimi, taip pat kitų šalių, ne ES šalių patirtimi. Ir pranešime teigiama, kad reikėtų vengti bendro biologinės įvairovės praradimo. Taigi tam reikia pritraukti naujus finansavimo šaltinius. Planuojant investicijas, kurios daro poveikį biologiniai įvairoviai, būtina numatyti atitinkamą atitinkamas kompensacijas ir ne vien tose vietovėse, kurios priklauso Natura 2000 tinklui. Ir dar keletas minčių įgyvendinimas. Apie jį buvo kalbama labai daug ir mes visiškai sutinkame, kad reikalingas veiksmingesnis įgyvendinimas, kad būtina įgyvendinti tas direktyvas, kurios um, priimtos jau prieš keletą metų, nes netrukus švesime buveinių direktyvos 20 metų jubiliejų. Na ir tikimės, kad turėtume dabar jau ir priežasti švesti ir kad bus galiausiai baigtas kurti Natura 2000 tinklas, taip pat kad bus išspręsti ir jūrų teritorijų klausimai. Akivaizdu, kad ne visos direktyvos nuostatos yra tinkamai įgyvendinamos. Na ir dar stebėsena ir vertinimas. Buvo kalbėta, kad stebėsena yra labai svarbi, siekiant, kad nepasikartotų ankstesnės klaidos, įgyvendinant ankstesnės strategijas. Iš tikrųjų, ankstesnėje strategijoje Tiksliau, dabar mes numatėme tokį išeities tašką 2010 metus. Galime remtis tais duomenimis, kuriuos turime iš šių metų. Ir aš nesutinku, kad mums trūksta informacijos, kad duomenų nepakanka. Iš tikrųjų, mes turime pakankamai informacijos ir turime pakankamai pagrindo, kad galėtume imtis konkrečių veiksmų. Taip, galbūt kai kurios duomenys reikėtų dar labiau išanalizuoti ir padaryti tinkamas išvadas, tačiau akivaizdu, kad jau dabar mes galime imtis ambicingų veiksmų. Ir dar viena pastaba tarptautinė dimensija. Visi prisimename Nagojus įsipareigojimus, kurių prisėmėme 2010-aisiais. Na, dabar spalio mėnesį artėja nauja konvencijos žalių konferencija ir ten bus labiausiai kalbama apie išteklių mobilizavimą. Taigi galėsime įvertinti ir tai, ar pasiekti Nagojos įsipareigojimai. Aišku, jeigu mes nevykdysime savo įsipareigojimų, tai artėjančios dėrybos nepavyks. Mes turime prisiminti, kad mums labai svarbus ir strateginių veiksmų planas, numatantis veiksmus iki 2020 metų. Na ir viena iš mums kilusių užduočių būtent rasti finansavimą. Mes neturime teisės nedėti pakankamai pastangų ir tikimės, kad visos suinteresuotosios šalis atliks savo darbą, kad mes rasime naujus finansavimo šaltinius, taip pat ir iš privataus sektoriaus. Būtent tai padės mums pasiekti mūsų tikslų. Tuo ir baigiu. Ačiū. Vielen Dank, Herr Wagenhütt, für die Aus. Ačiū. Ačiū už tuos išsamius komentarus. Ir dabar pabaigo žodis pranešėjui kad, apie, kad turėtų galimybę apibendrinti ir atsakyti į visus klausimus. Dėkoju. Mano kolegos pareiškė gan plačią paramą tai linijai, kurią aš išdėšiau savo pranešime. Aš pradėjau nuo to, ką sakė Romana Jordan Cizil. Jis sakė, kad svarbiausia mes turime neužmiršti, kad esminis klausimas yra gyvenimo kokybė. Tai yra uh, bio, su bioįvairovė labiausiai susijęs dalykas. Taigi, visiškai sutinku su kolege, net jeigu kažkas ir dirba kovodamas su ekonominė krize, tai jis turi neužmiršti, kad investuoti į, bi, į, į bioįvairovės apsaugą pagerina apskritai visų žmonių kokybę. Taigi kolega Sonik taip pat kalbėjo apie tai, kad ekonominės problemos neturi būti mums priedanga nieko nedaryti ir nesaugoti bio įvairovės. Keletas žodžių dėl tų klausimų, kuriuos iškėlė kolegos. Kolegė Estrela visiškai sutinku su jumis, nes neveikimo e, kaštai yra didžiuliai. Nes veikti dabar kainuos pigiau negu veikimo atidėliojimas. Tai yra susiję ir su klimato kaita, be abejo. Nepakankamai paskatų yra žmonėms pradėti veikti jau dabar, tačiau visiškai pritariu jūsų požiūriui. Sandrine Belie kalbėjo apie kompensacijas. Sutinku, kad dažnai labiausiai yra susitelkiama prie kiekybinių dalykų, kalbant apie kompensacijas, tačiau nepaisoma kompensacijų kokybės. Gaila, tačiau dauguma valstybių narių politikų taip pat labiau yra orientuotos į tam tikras sritis ir į kiekybinius jų rodiklius, o ne į kokybinius. Čia reikia daug ką pagerinti. Kolegė Julie Gerling E, pareiškia daugelį dalykų, kuriems galiu pritarti. Jūs kalbėjote be kita ko apie pirmą ir antrą ramstį. Aš taip pat labiau susitelkiu prie pirmojo ramščio, kai bus diskutuojama dėl būsimosios bendrosios žemės ūkio politikos. Man susidarė toks jausmas, kad nedaug kas liks iš pirmojo į ramšio, nes taryba pasistengs, kad būtent taip ir nutiktų. Dauguma valstybių narių nesidžiaugia, kad pirmajame ramstėje yra e, tiek lėšų, jos labiau norėtų, kad tos lėšos būtų perkeltos į antrąjį ramstį. Tai štai, dėl žu, žu, žuvininkystės politikos, kai kurie kolegos kalbėjo apie tai, kad nereikia ES policijos ar pakrančių apsaugos pajėgų. Na, iš principo aš galiu tam pritarti, nes manau, kad tai yra tas rytis, su kuria turėtų tvarkytis valstybės narės, tačiau čia iškyla problema. Pirmiausia, niekas to kol kas nedaro, antra, už viską tenka mokėti ES pinigais. Jeigu jūs pas, pasižiūrėtumėte, kaip įgyvendinama žuvininkystės politika ir bendroji žemės ūkio politika, tai pamatytumėte, kad čia išleidžiama labai daug ES lėšų. Aš manau, kad po dešimtmečių to, kai prašoma buvo valstybių narių užsimti gyvendinimu šio dalykų, e, laikas gal atėjo e, apsispręsti, ar patys ir toliau tvarkysimės tą sritį, ar bandysime sustiprinti nacionalinius pajėgumus. Ir aš tiesiog noriu, kad būtų priimtos priemonės, kurios padėtų užtikrinti, kad praktiškai ši problema pagaliau bus išspręsta. Pone Klas taip pat išsakė kai kurias pastabas. Aš tai, ką jūs minėjote, išsakiau savo paaiškinamosiose pastabose. Jeigu jūs kalbate apie žalį infrastruktūrą, be abejo, į gamtą visais atžvilgiais būtina atkreipti dėmesį, jos apsaugą pirmiausia. E, svarbiausia, kad būtų skiriamas reikiamas dėmesys tankiausiai gyvenamoms teritorijoms būtina, kad būtų tinkamai planuojamos pramonės zonos, miškų zonos ir panašiai. Jūs sakote, kad netinkamai pristatytas žemės ūkio politikos įvaizdis ir jos vaidmuo. Bet juk žinome, kad žemės ūkis yra labai nevienodas visose valstybėse narėse. Vienur žemės ūkio gamyba yra labai intensyvi, kitur labai ekstensyvi. Net toje pačioje šalyje atskirojuose vietovėse žemės ūkis skiriasi, tad aš manau, kad čia mums reikalingas šiek tiek kitoks požiūris. Viena vertus esu įsitikinęs, kad visi ūkininkai, nesvarbu kokio dydžio ūkį jie turi, kaip intensyviai jie ūkininkauja, jie turėtų taip pat skirti reikiamą dėmesį bioįvairovės išsaugojimui. Mes esame prieėmę priemonės. Ir biudžeto komitete esame diskutavę šiais klausimais. Buvo parengti pranešimai, buvo diskusijos su audito rūmais. Ir buvo konstatuota, kad, na, mandagiai šnekant, ne visi vykdo efektyviai tą bioįvairovės apsaugos politiką. Nes Man, matome, kad bioįvairovės apsaugos pasiekimai yra tikrai labai kuklus, kai kalbam apie žemės ūkio politiką. Dar kartą, e, ponė pirmininkė, leiskite padėkoti kolegoms už paramą. Pritariu kai kurioms pastaboms, kad trūksta kai kurių dalykų. Aš e, jau sakiau, laukiu tų pakeitimų, kai kuriuos iš jų jau esu ir gavęs. Tad džiaugiuosi kolegų pakeitimais, komentarais ir laukiu kitų pakeitimų. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Ačiū pranešėjui. Darbų tvarkaraštis yra toks. Sausio 27 diena yra pakeitimų pateikimo terminas, 29 diena komitete bus balsuojama, o balandžio mėnesį bus balsuojama dėl šio pranešimo plenarinėme posėdėje. Tai yra svarbus dokumentas, pastabų, manyčiau, dar sulauksime, tačiau iš anksto noriu padėkoti pranešėjui. Na ir dabar paskutinis darbo tarkis klausimas šios dienos yra penktasis. Tai yra delegacijos jungtinių tautų bendroje klimato kaitos konvencijoje, kuri vyko Durbane ataskaita. Pranešimas yra parengtas ir raštu, tai yra išsamus pranešimas, išsami ataskaita. E, Ten yra kalbama apie tai, kas buvo nuveikta ir apie tai, kai buvo sprendžiami, pavyzdžiui, žiniasklaidos klausimai. Ir manyčiau, kad tai yra tikrai svarbus dalykas, galėtume progai atsiradus padiskutuoti, kaip su žiniasklaida, diskutuoti, kaip pasiekti, kad mūsų darbas būtų tinkamai pateikiamas e, išoriai delegacijos vadovui. Pirmiausia, suteiksime žodį. Prašom. Dėkoju. Strasbūro plenarinėme diskutavome apie pateiktą pranešimą, apie turinį. Turinį jau aptarėme, todėl norėčiau dabar apsiriboti kai kuriais aspektais, kurie e, nėra pakankamai gerai išryškinti pranešime. Labai gerai pasirengėme, mūsų delegacija buvo labai nebloga, programa irgi E, darbo grupės vyko darbas, e, Izabel Finlė ir e, sekretoriai buvo ten, jie dirbo iki išsiekimo tiesiog tame mm, kongresų rūmų požemyje <clears throat> trūkstant oro, bet išsišlaikėme ir mm, suveikė mūsų rekomendacijos E, ateinančioms delegacijoms iki pat galo ištvėrėme, e, iki šeštadienio, e, aišku, neužteko to laiko vis tiek, bet kaip norėčiau pasakyti, kad anksčiau, tai pavyzdžiui, penktadienio ryte išvažiuodavome, mums dar, dar įdomiau, kadangi dabar ištvėrėme iki galo. <clears throat> Toliau, parlamentas nėra dalyvių, darybų dalyvis E, taryba, komisija daugiau, tad norėčiau vis tik tais suteikti parlamentui galimybę tuo dalyviu tapti, nes, nes dabar mes šiek tiek esame atkirsti nuo visko, ką aptarinėja komisija ir taryba. Mes paprašysime to, kad visos trys institucijos galėtų susėsti prie vieno stalo ir būti lygiaverčiais darybininkais. Tai Dabar mes kiekvieną dieną gauname rezultatus, kiek yra padaryta pažangos, kas kur stringa, e, jei, bet vis tik tais, jeigu kažkas stringa, jeigu įsivelia kažkoks chaosas, tada jau nebežinome, kas kur, kodėl vyksta. Komisija turi tam tikrą schemą, e, ne, neturi schemos, tai, tad mes Taryba irgi ne, bet mes norėtumėm parekomenduoti tokią schemą sukurti. Tai siūlau tą įtraukti į protokolą. Iš esmės komisija suvaidino labai neblogą vaidmenį, tiesiog e, parodė, kad ji yra tikra lyderė. ES išėjo e, iš dėrybų pakraščių, e, dabar atsidūrė jau centre. Mes pastebėjome, kad taryba atliko netokį, netokį ryškų vaidmenį, e, tad pirmiausia, prieš kopus reikia, kad taryba savo vidinės problemas sureguliuotų, o ne po kop posėdžių. Ar klimato politika, bendra klimato politika E, ir toliau bus tokia, kokia yra. Tai dabar šitas atviras klausimas, su, į jūs ne, nelengva jį atsakyti, didelė rizika, kad į kopus ES važiuos iki galo neapsisprendusi ir nesuderinusi tarpusavyje. Bet reikia, reikia, reikia, kad priešingai būtų, reikia, kad mes nuvykę į kopus galėtumėm kalbėti vienu balsu, nes antraip tik tai išvaistome energiją. Uh, ES pavyko sudaryti koaliciją su tais, kurie nori e, teigiamų rezultatų, tai yra teigiamas dalykas. Aišku, kad mūsų ratas turi plėstis, 120 e, šalių dalyvavo, e, labai gerai tą koaliciją dar plėsti. Jeigu koalicija išsiplės, tai tada galėsime atremti tuos, kurie stabdo arba kurie priešinasi. Taigi dar kartą ačiū, norėčiau delegacijoms palinkėti kuo geriausios sėkmės. Labai svarbu, kad mes ten dalyvautumėm ir, darbus, ir į darbus įsilietumėm kaip galima aktyviau. Ačiū už rašytinius e, pranešimus. Dabar turiu du kandidatus pasisakyti. Dar trečias, ką tik tais pakėlė savo lentelę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sustikiams buvo išties labai įdomus, kuris vyko Durbane. Tai suteikia nemažai vilties ir džiugu, kad ES vėl atsidūrė dėmesio centre. Diskusijos buvo įdomios. Ir iš dalies dėl to, kad Europos komisija atliko puikų darbą ir visa komisijos komanda taip pat. Tai taip pat sukėlė ir tam tikrą nusivylimą, nes mes atvykome ir aiškiai pamatėme, kad jeigu bus pateiktos, jeigu jūs pritarsite gairiams, tai mes jums Kyoto 2, 2 pritarsime siūlymams. Tai tiesiog vyko tokios dėrybos ir mes galime pasakyti, jog žmonės galbūt pasijuto šiek tiek apgauti šio proceso. Tačiau vėlgi gandai buvo tokie, kad išsivyščiusios šalis ketina neva mokyti mažiau įsivyščiusią šalis. Mums Kataro pozicija gal buvo tokia šiek tiek kitokia, nes Kataras. Nes dėl Kataro pozicijos gali kilti tam tikrų sunkumų. Paskui sulaukėme kitų delegacijų reakcijos klimato kaitos, dėl klimato kaitos konvencijos. Ir žinome, kad dar daug ką lieka nuveikti. Kėlėme klausimus, ką galime padaryti, kaip pagerinti koordinavimą. Na, pasakykime aiškiai, labai puikiai pirmininkavo Lenkija Europos Sąjungai, tačiau jos pozicija, kalbant apie klimato kaitos reikalus, buvo silpna. Buvo tokių problemų, kurias reikėjo spręsti iš anksto, na ir galiausiai pamatėme, kad mūsų pajėgumai blokuojami, kad mums sunku patiems priimti bendrus sprendimus ir kalbėti vieningai. Aš remiu tai, ką jūs minėjote, daug dalykų reikia spręsti iš anksto. Izabelė ir Žozefui tikrai ačiū už puikiai atliktą darbą, jie mums padėjo esant tikrai nelengvai situacijai. Ačiū visiems dalyviams. Dėkoju. Dėkoju. Isabel and Joseph for their great work. Ačiū pirmiausia, ačiū Izabelė ir Josefui už e, jų darbą Durbane. Tikrai dienų dienomis dirbo, nematydami saulės šviesos, bet turime padėkoti ir komisijai už jų lankstų požiūrį ir už pasiektus rezultatus. Taip pat buvo rengiami informaciniai susitikimai, kurie mums buvo labai reikalingi ir Būtent tai lėmė sėkmingą delegacijos darbą. Dabar dėl susitikimo turinio išriškėjo didžiulis skirtumas tarp komisijos ir tarybos. Komisija ten nusivežė savo veiksmų planą ir vadovavo dėryboms. Stengiasi jas įtraukti visas šalis, kad visos pritartų tam uh, veiksmų planui ir kad Kinija, Indija ir JAV prisimtų atitinkamus įsipareigojimus didesnius nei iki šiol. Konkrečiai čia kalbu apie Kiniją, Indiją ir Junktinės Amerikos valstijas. Tarybos tikslas buvo Kyoto 2. Mes žadėjome Kyoto 2 protokolą ir buvo neišspręstų klausimų. Ir taryboje tie neišspręsti klausimai buvo svarstomi paskutinę minutę, jau prasidėjus dėryboms. Taigi, sakyčiau, gėdinga, kad taryba nespėjo baigti vidinių diskusijų ir buvo naudojamas gaištamas laikas kurį buvo galima veiksmingiau panaudoti dėrybose su Indija, Kinija ir JAV. Taigi raginčiau tarybą kitą kartą pasirenkti geriau ir sutarti dėl visų dalykų prieš dėrybas, kad energiją galėtume nukreipti ten, kur jos reikia, kad nereikėtų dėrėtis dėl dalykų, kurie yra mūsų vidinis sprendimas. Tikiuosi, kad Kiprui Katare geriau seksis, negu dabar sekėsi Lenkijai. Na, galiausiai mums visai tinka pasiūlytas veiksmų planas, tačiau konkrečių e, naujų įsipareigojimų dėl klimato kaitos vis dar neprisimta. Pagal dabartinius įsipareigojimus. Akivaizdu, kad iki 20-ųjų temperatūra gali šilti iki 3-4 laipsnių, vėliau reikės naujų susitarimų. Taigi ES dabar turi parengti tinkamą susitarimą, kuris galiotų iki 2050 metų. Tam ES turėtų išsaugoti mm, tas partnerystės, kurias e, užmesgė dabartinėje konferencijoje, būtent e, mūsų partnerės turėtų likti mažos salų valstybės, kitos valstybės. Taigi ES turėtų palaikyti šią partnerystę. Bet taip pat mes ir patys turime turėti tinkamą klimato kaitos politiką. Mes žinome, kad iki 20-ųjų yra numatyta daugiau leidimų. Dabar komisija jau vertina tą perteklių 2,5 milijardo. Taigi mes patys turėtume turėti ambicingesnę vidinę politiką. Tik tada mes galėtume daryti uh, poveikį tarptautiniu mastu. Ir būtent to tikimės iš pirmininkaujančios Danijos. Nes priešingai mes prarasime kitų šalių pasitikėjimą. Taigi prašome Danijos nuveikti daugiau, nei pavyko nuveikti Lenkijai. Ačiū. Äh, ačiū tarybai ir komisijai. Ir jų atstovams žodis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sveikinu Jūs išrinktą. Šioms pareigoms ačiū ponui Jolaininui, nes jis puikiai pakomentavo tai, kas vyko Durbane. Na taip, jokių formalių dokumentų ar būtinų saistančių dokumentų pasirašyta nebuvo. Teks pasižiūrėti, kaip geriau pasirenkti ateities darbams. Pirmiausia, reikės numatyti bendrą poziciją būsimiems sustikimams tarp valstybių narių ar daugeliu jų, nes tokio pobūdžio konferencijose atstovaujama Europos sąjungai jai atstovaujančios valstybės taip pat turi galimybę išreikšti savo poziciją. Taigi 27 plus 1 tiek mes turime balsų. Labai svarbu, ką pasakys atskiros valstybės. Svarbu žinoti tai, o ne išgirsti vietoje, ką viena ar kita valstybė, kokią nuomonę reiškia atskirais klausimais. Tad mums reikėtų apsitarti, kad paskui vietoje neiškiltų kažkokių nesusipratimų ar penelyg aštrių kažkokių pageidavimų ar pozicijų. Jūs be kita ko kalbėjote apie kvotas dėl prekybos taršos leidimais. Tai yra viena iš rinkos priemonių. Ir tai yra vertinama remiantis tuo, kiek tai yra verta rinkoje. Jeigu kvota kainuoja nedaug šiandien, tai įmonėms Europos tai yra visai neblogas dalykas, nes joms nedaug teks mokėti už taršos leidimus. O konkurencija nuolatos auga. Turime rasti būdą, kaip išeiti iš tos didžiulės krizės. Ir negalime sakyti, kad jeigu nedaug kainuoja taršos leidimai, tai mums yra blogai. Priešingai mes pasirinkome rinkos mechanizmą ir šiandien negalime sakyti, kad na, nepakankamai kainuoja tie taršos leidimai. Apie tai tiesiog reikia anksčiau pamastyti. Dar vienas dalykas, kuris nebuvo aiškiai pareikštas Durbane. Na, buvo sakoma, kad kolegoms teko dirbti Hiltono garaže. Tikimės, kad kitą kartą organizacija bus geresnė ir taip neatsitiks. Aišku, ne parlamentas kaltas, kad kolegos atsidūrė pusrusį garaže. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad reikėtų sudaryti galimybę pasisakyti delegacijos vadovui. Susitikimas su Kinijos delegacija be kita ko man taip pat sukėlė tam tikrų nepatogumų. Ten buvo viceministras, jis mums, su mumis diskutavo 20 minučių, po to atsistojo ir išėjo, o galimybės atsakyti mes neturėjome. Jo Lainenas buvo mūsų delegacijos vadovas ir jis būtų turėjęs sureaguoti Kinijos poziciją ir aš manau, kad tai tiesiog nemandagu. Tad manau, kad turėtume aiškiai pareikšti savo poziciją, nusiųsti Kinijos delegacijai notą, pasakydami, kad buvo pasielgta nekorektiškai mūsų atžvilgių ir kad kito susitikimo metu mes turime turėti galimybę susitikti ir išsiaiškinti. Nes privalu, kad Kinai išklausytų ir mūsų pozicijos, mūsų pageidavimus. Neprivalome tik tai mes jų klausytis. Ir jie išsako savo poziciją ir išeina, palikę mus prie stalo, nespėjusių sureaguoti. Mes neturime leistis, kad su mumis būtų štai elgiamasi tikėkime, kad kitiems susitikimams bus pasirinkta daugiau ir kad valstybės narės geriau koordinuos savo poziciją. Na, be abejo, jos turi galimybę išreikšti savo poziciją, tačiau tikėkime geresnės koordinacijos. Ačiū. Krius Deivis. O paskui kolega Panajoto. Ačiū pirmininkė, aišku, rezultatai Durbano viršėjo mūsų lūkesčius Heidegardas, komisijos narys. Iš tikrųjų, stengiasi atgaivinti be miršta, mirštantį ligonį, tarsi. Ir jai tai pavyko. Bent jau dabar ligonis operuotinas, nors tikrai neaišku dar, ar jis išgyvens. Vis dėlto, aišku, tie rezultatai geresni negu ligonio mirtis procesas nežlugo. Taigi rezultatai puikus. Na ir tie mūsų, kas nedalyvavome Durbane, stebėjome jungtinėje, e, stebėjome kaip jungtinė karalystė kėlė samišį Europos Sąjungoje. Vis dėlto jungtinė karalystė Durbane veikia iš vien su Europos Sąjunga. Ir panašu, kad ES vėl ėmėsi vadovaujančio vaidmens. Tai mus džiugina ir linkime sėkmės ir toliau. Bet dėl Europos parlamento dalyvavimo apskritai. Mes nesame dėrybininkai, kaip jau buvo pasakyta. Vis dėlto mums svarbu žinoti visas vykstančio proceso detalės ir tinkamai įsilieti į diskusiją Aš esu buvęs šešiuose ar septyniuose konferencijose ir aukšto lygio susitikimuose ir ankstesnių laikotarpį vykstančiuose susitikimuose. Na ir galiu pasakyti, kad e, iš tikrųjų labai naudinga dalyvauti tuo ankstyvuoju laikotarpiu daug naudingiau negu vien tik tai aukšto lygio susitikimuose. Tada jau naudingiau galbūt skaityti žurnalistų pranešimus, nei dalyvauti pačiam konferencijoje. Per pirmas savaitės visos dėrybos yra atviros, galima dalyvauti bet kurio lygio, bet kuriame susitikime. Ir kuo aukščiau, jau kuo aukštesnio lygio dėrybos vyksta vėliau, tuo dažniau jos vyksta už uždarų durų. Na ir aišku, pirmosiomis savaitėmis galima bendrauti ir neformaliai. Tai be abejo įmanoma ir vėlesniais etapais, bet svarbiausia, galbūt aktyviausia tokia veikla vyksta konferencijos pradžioje ir būtent tada gauname informaciją, kurią galime veiksmingai pasinaudoti. Taigi galbūt mes turėtume prašyti pakeisti taisyklės ir leisti delegacijoms nuspręsti, kuriuo laikotarpiu delegacija norėtų dalyvauti. Galbūt komiteto pirmininkai turėtų dalyvauti vėlesniuose aukšto lygio susitikimuose. Na, e, žinau, kad Buvo čia sakyta, kad galbūt pirmininkų konferencija nesutiks keisti taisyklės, neleis jokios manevro laisvės, bet galbūt mes turėtume pasvarstyti tokią galimybę. Благодаря, господин председател. Колега Панайотов. Първо и аз искам да ви поздравя вас. Leiskite pasveikinti jūs ir visą komandą. Noriu padėkoti jo Laininui už puikiai atliktą darbą per tuos visus dviejų su pusė jo pirmininkavimo metų. Na, kad dėl Durbano renginio turime sąžininkai pasakyti, kas ir kaip. Diskusija turi tęstis. Susitikimas buvo tikrai sunkus, sudėtingas. Tikiu, kad grupė, kuri buvo nuvykusi iš renginį, suvaidino svarbu vaidmenį. Tai buvo puikiai parinkti asmenys, dalyvavo kolegos iš Envy komiteto, kai kurie iš jų ir dabar posidalyvauja. Ir tie žmonės e, dalyvavo aktyviai šioje konferencijoje. Ir, taip sakant, išgelbė ES įvaizdį. Vėlgi tenka padėkoti ponui Jolaidenui, ponui Florensui, esant tikrai sudėtingai padėčiai, nes, kaip jau girdėjote, diskusijų vyko daug, daug buvo neiškumo, netikrumo. Nepaisant viso to, jiems pavyko sukaupti visas jėgas, sutelkti jas ir išsaugoti mūsų pozicijas. Mes dar turime padirbėti besirengdami kitiems posėdžiams, panašiems renginiams. ES ir toliau turi būti matoma kaip lyderė šiame kontekste. Na, daugeliu požiūrių tai nėra taip paprasta. Turime dirbti, kad e, savo lyderės pozicijas išsaugotume. Norėčiau taip pat paminėti ir pozityvių dalykų pozityvių šio sukimo rezultatų. Manyčiau, kad šią konferenciją galime vadinti sėkminga dėl to, kad buvo išreikšti tam tikri lūkesčiai. Ir daugelį jų pareiškė Kinija. Jungtinės valstijos Indija ir Kinija turės sumažinti savo emisijas. Ir būtų galima daryti išvadą, kad konferencijos tikslai buvo pasiekti, bent jau tie tikslai, kuriuos buvo išsikėlusi Europos Sąjunga. Kinija ir Juktinės valstijos e, pritarė tam planui, kuris buvo parengtos. Mes taip pat matome, kad viena iš didžiausių pasaulio ekonomikų, Indija, taip pat norėjo iš pradžių atsisakyti saistančių uh, tikslų, norėjo atsisakyti, mažinti iki tam tikro lygio išmetalų kiekį. Dabar e, ir iš pradžių teigusi, kad tai yra absurdas, e, pritarė tam tikslui. Dešimt minučių buvo diskutuojama apie visas apie visus uh, niuansus. Ir Britų spauda tai pavadino dešimčia minučių, kurios pakeitė pasaulį. Ir tos trys šalis, kurios yra didžiausios CO2 iš metalų gamintojos - Indija, Kinija ir Junktinės valstijos turės iš metalų kiekį sumažinti. Tai yra puikiai naujiena. Tai yra iš tiesų tas susitarimas, kuris bus galtinai parengtas 2015, o 2020 bus imtas į jį konkrečiai taikyti. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. kolega Karlains. Karlains Florence, jis yra mūsų delegacijos vicepirmininkas. Prašau. Mm, taip aš buvau cituojamas, iš tiesų minimas, tad ir pats pasisakysiu visų pirma, norėdama, visų pirma padėkodamas sekretoriatui. Pirmą kartą tokioje konferencijoje dalyvavau 92 metais Rijo, bet tokiuose konferencijose viskas priklauso nuo detalių. Kas geriau e, sugebės organizuoti, tam geriau ir pasiseks. E, kinais daug kas e, skundėsi, daug kolegų, bet tiesiog tokia banga atužė ir dabar kinai staiga užsimanė čia dalyvauti. Uh, Aišku, parlamentą aš gerbiu, e, bet kinai yra kinai, jie norėjo kartu su ta banga plaukti, netokia jau čia ir didelė drama. Mes e, dėja neturime pilno balso darybose, bet tai yra taip, kaip yra. Ir dėl to norėčiau dar kartą sugrįžti prie rezultatų. Man, e, mano akimi žiūrint, stiklinė yra pusiau pilna, o ne pusiau tuščia optimistinis mano požiūris. Mm, Durbane mes pasiekėme, kad mm, platforma, <clears throat> platforma kuri, e, kuri buvo išsakyta, mm, pristatyta apgynėme, labai daug žmonių dirbo, tiesiog neminėsiu dabar vardų, bet esminis klausimas dabar būtų toks, ką darysime su tuo iki 2015 metų. E, nes dabar e, kelias, e, kelias pratestas, dabar jį reikėtų kažkaip tai išasfaltuoti, dabar reikėtų padaryti taip, kad <clears throat> būtų atliekama naudingi darbai, kad, kad tai, ką atliekame, e, matytų visi kiti ir kad jie tai matydami suprastų ir suvoktų, kad viskas yra naudinga. Pirmininkė, norėčiau šį bei tą patarti. Iki 15 metų su parlamento pirmininku pamėginsiu nuvažiuoti į tas valstybės, kurios kaišioja pagalius į ratus. E, pas kinus, pas amerikiečius, pas indus, Man atrodo, kad reikėtų tiesiog e, su jais susitikti. Matau, kad netrukus sulauksiu gongo smūgio. E. Komisijos atstovam žodis, tačiau kalbėkite labai trumpai, nes e, taip ir nesugebėsime pabaigti. Trys minutės komisijai. Dėkuoju pritarėme tai pozityviai analizai Durbano konferencijų, kurią čia iškirtome. Buvo pasiekta pozityvių rezultatų ir aš manau, kad paskutinis kalbėtojas, ponas Florence, kaip tik pabrėžė, kas mums, kas mus neramina dabar, kas vyks nuo dabar iki 2020-ųjų. Na taip, mes turime e, numatyti ambicingus projektus ir žingsnius, kurie turės būti daromi 2015 ir 2020 metų svarbiausias dalykas, dėl kurio diskutuojama dabar, dėl kurio daug mastoma, yra būtent tai, kaip e, visus tos sprendimus įgyvendinti, kokius ambicingus tikslus užsibriežti. Mūsų partneriai turi būrtis į bendrą alijansą, kad savo poziciją galėtume apginti geriau. Be abejo, reikėtų, kad mūsų siūlymai būtų ambicingesni, reikėtų, kad geriau koordinuotumėm savo poziciją. Ir aš manau, kad lyderiavimo vaidmenį ES atliko neblogai ir galime pozityviai vertinti šį renginį. Ačiū. Dėkoju, kolega Uler. Na, kai dėl darbo sąlygų, iš tiesų reikės surasti galimybių, kad būtų užtikrintos geros darbo sąlygos, kai dėl diplomatijos, dėl bendro klimato reikės dirbti, kad situacija keistusi, kad ji gerėtų. Tarp atskirų institucijų svarbu tinkamai bendradarbiauti tarp klimato kaitos konvencijos šalių reikės toliau plėtoti taip vadinamą klimato diplomatiją reikėtų, kad pakviestume institucijas ir struktūras, kurių iki šiol nekvietėme į šios renginius. Na ir norėčiau pateikti siūlymą dėl tų trijų ramščių - klimatas ir klimato klausimai turėtų būti aptariami rengiant konferencijas ir diskutuojant su maksimumu suinteresuotų žmonių, kaip minėjo kolega Karlas Florence. Svarbu išsiaiškinti, kur ieškoti sąjungininkų ir kaip dirbti, kad tikslų pasiektume, kai dėl Europos parlamento dalyvavimo dėrybose. Tai yra tas dalykas, kuris mums kelia susirūpinimą. Nuo 2005 metų vyksta panašus renginiai ir darbas. Na, iš tikrųjų mes norėtume dalyvauti tose dėrybose, nes mes parlamento nariai turime šią poziciją tinkamai pristatyti savo šalyse, kad pozicijai būtų pritarta. Tad normalu, kad Europos parlamentas nebūtų laikomas kaip kažkokia nesvarbi tarp vyriausybinio, nevyriausybinė tiksliau organizacija. Kai dėl Durbano, sakyčiau, kad lūkesčiai e, pasiteisino labiau nei buvo tikimasi, tačiau tikslai buvo dar ambicingesni, nieko gero. Visiems noriu padėkoti už dalyvavimą, o rytoj pasimatysime 9 ryto. Balsuosime rytoj 9 ryto. Visiems ačiū ir gerą vakarą.